we're at the beginning okay. running out of time. Yeah, so. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's just uh, five. Six. Uh, dear colleagues, dear colleagues. Prangus kolegos, ponai ir ponios, pradėkime posėdį. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti paskirtąją komisarę ponę Gabriel kuri buvo Europos parlamento nare per pastaruosius aštuonerius metus, kaip kad jūs puikiai žinote. 2017 gegužė 16 pirmininkas Junkeris informavo Europos parlamentą apie ponios Marijos Gabriel paskirimą kaip komisarės atsakingos už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės portfelį. Tai yra tas pats portfelis, kaip kad ir ankstesnio komisaro. Kaip ir anksčiau, mes dalėmės atsakomybę su kultūros bei švietimo komitetu. Man labai malonu pasveikinti ponę Kamerever. Mes abu pirmininkausime šiam posėdžiui. Norėčiau pasveikinti abiejų komitetų narius. Abiejų komitetų nariai yra su mumis. Klausimas e, apims abu komitetus, abu komitetai turi vienodas teisės. Abu šie komitetai yra atsakingi už visą paskirtosios komisarės portfelį. Be to yra Imko, Jūri ir Libe komiteto atstovų. Jie taip pat dalyvauja klausime. Labai ačiū, kad atvykote ir dėkoju šiems trims komitetams taip pat, tai jie yra asocijuoti nariai. Aš pradžioje norėčiau išsakyti keletą svarbių pastabų. Pagal komisijos tvirtinimo gairias, kiekvienas paskirtasis komisaras bus kviečiamas į atitinkamą komitetą ar komitetus vienam klausimui. Šį kartą tai yra du komitetai. Noriu priminti prieš klausimą, kad paskirtoji komisarė turėjo raštu atsakyti į parengiamą į klausimyną. Jūs gavote tuos atsakymus. Ponios ir ponai, brangus kolegos, prašau nutraukti diskusijas. Jūs gavote paskirtosios komisarės atsakymus, juos matėte tarp savo dokumentų. Taip pat e, buvo pateiktas panios Gabriel emisijos laiškas, e, gyvenimo aprašymas ir finansinių interesų deklaracija. Be to buvo pateiktas ir e, laiškas susijęs su jūrių komiteto tyrimu, o kokiu finansiniu interesu turi ponia Gabriel. Viską turite tarp savo dokumentų. Kokia bus procedūra, tai yra labai svarbu. Visų pirma, paskirtoji komisarė galės 15 minučių prisistatyti tuo met, jei bus skirtos 5 minutės posėdžio pabaigoje ir ji galės išsakyti baigiamasias pastabas. Po to, kai paskirtoji komisarė pasisakys, galima bus užduoti 25 klausimus nariams. Tai bus organizuojama dviem etapais. Tie klausimai padalyti į dvi dalis. Diskusijos vyks ping-pongo principu. Nežinau, ar tikrai taip vadinasi tas principas. Ir bus skiriamos penkias minutės kiekvienam klausimų ir atsakymų raundui. Prašau turėti omenyje paskirtą laiką, bet to yra numatomos tokios ribos. Viena minutė klausimui ir dvi minutės atsakymui. Be to yra numatyta galimybė tam asmeniui, kuris klausia, užduoti vieną papildomą klausimą ir jį bus atsakoma. Taigi po minutę klausimai ir atsakymai. Tai yra labai svarbi tvarka. Minutė klausimai, dvi minutės atsakymai. Tada, jeigu norite, jūs kaip narys galite užduoti papildomą vienos minutės klausimą ir bus suteikta viena minutė komisarės atsakymui. Mūsų abiejų vardu aš norėčiau pasakyti, kad laikysimės klausimams ir atsakymams numatyto laiko labai griežtai, kadangi turime viską suspėti per tris valandas. Kalbėjimo laiko tvarka yra, kiek įmanoma, grinčiama plenarinės sesijos tvarka. Vertimo režimas yra užtikrinamas vertimas į 23 kalbas visi galite kalbėti gimtają kalbą. Norėčiau taip pat priminti, kad viskas, ką sakysite, bus verčiama į kitą kalbą, todėl prašau nekalbėti per nelį greitai. Mūsų posėdis yra transliuojamas parlamento internetinėme tinklalapyje, o po to bus galima išvysti ir klausimo vaizdo įrašą. Dabar kreipiuosi į bendrą pirmininkę, ponę Kamerembe. Gal jūs galėtumėte išsakyti savo įžanginės pastabas? Dėkoju. Ačiū, ponė Buzekai. Dėkoju ir už tai, kad nurodyta šiandienos klausimo tvarką ir padarėte tai itin aiškiai. Kultūros ir švietimo komiteto vardu aš irgi norėčiau pasveikinti ponę Gabrielą atvykusią į mūsų komitetą. Kaip žinote, kultūros ir švietimo komitetas yra atsakingas už audiovizualinę politiką ir kultūros bei švietimo aspektus informatinėje visuomenėje. Negana to, Mes e, turime prisimti atsakomybę už kalbinę įvairovę ir tai yra labai svarbi jūsų portfelio dalis, ypač kai kalbame apie audiovizualinį ir kūrybinį sektorius. Skaitmeninis amžius suteikia daug naujų galimybių, bet ir iššūkių. Jūs kaip paskirtojo komisarė pamatysite, kad mes atidžiai viską stebime ir norime, kad būtų pasiekta tinkama pusiausvyrą tarp ekonominių, techninių ir prekybinių poreikių bei kultūrinių ir kūrybinių poreikių. Mums būtina užtikrinti, kad visiems būtų sutikta prieiga prie šių kūrybinių procesų. Aš nekantrautama laukiu šiandienos klausimo ir taip pat norėčiau padėkoti už jūsų atsakymus raštu. Iš anksto labai jums ačiū. Aš esu tikra, kad šiandienos klausimas padės gauti atsakymus į svarbiausius klausimus, kuriuos su jumis norime aptarti. Laukiu rezultatyvių diskusijų, o dabar pirmininkavimą gražinu ponui Buzekui. Aš pirmininkausiu pirmąjį posėdžio dalį apimsi maždaug 50 procentų klausimų, o ponia kamera vert perėms antrąją pirmininkavimo dalį ir likusius klausimus. Labai ačiū, kad jūs apibrėžėte ir kultūros bei švietimo komiteto kompetenciją. Kiekvienas komitetas gaus informaciją ir apie paslaugas, ir apie uh, verslo įmonės bei transeuropietiškus tinklus, o dabar jau pereikime prie diskusijų. Kaip kad sakiau pradžioje, norėčiau suteikti žodį paskirtai komisariai, jei bus suteikta 15 minučių. Pone paskirtoji komisarė, žodis jums. Благодаря, господин председател Бузик. Благодаря, госпожо. Dėkoju, pirmininkė E, ponas Buzekai, ponė Kamerevert, e, vidaus rinkos komiteto vadovė e, posėd, ponas Svoda, Jūri komiteto pirmininkė, ponė Morais, Libė komiteto pirmininkė, gerbiami koordinatoriai, gerbiami ITRE kultūros imko Jūri Libė komitetų nariai, kolegos. Man tenka didžiulė garbė kreiptis jūs kaip kandidatė į Europos komisiją, būt atsakinga už skaitmeninę visuomenę. Tikiuosi, kad šiandien bus konstruktyvi mūsų diskusija, kalbėsime apie tai, kaip kartu sustiprinti skaitminę bendrąją rinką, užtikrinti konkurencingumą įtraukiamojo pobūdžio Europą ir užtikrinti naudą apčiuopiam Europos piliečiams, taip pat kaip siekti bendrų tikslų. Aš tikiu, kad mes e, apibrėšime papildomas mintis, pasiūlymus ir kartu sieksime tų plataus užmojo tikslų, kuriuos nustatė Junkerio, pono Junkerio komisija. E, mes galvosime apie bendrus Europos interesus tą darydami. Pirmiausiai norėčiau išreikšti dėkingumą Norėčiau padėkoti Bulgarijos vyriausybei už pasitikėjimą. Dėl šios priežasties būtent aš esu čia prieš jūs šiandieną. Norėčiau padėkoti Europos parlamento nariams už e, jų paramą per e, pastarosius metus. Būtent jūsų dėka aš šiandieną esu čia. Aš E, esu prieš jūs ir prašau dar kartą jūsų pasitikėjimo manimi, kai man numatoma skirti naujas pareigas. Norėčiau padėkoti Europos komisijos nariams. Daugelį iš jūsų aš pažįstu, nes dirbau dvišalių pagrindų su jumis, e, galvodama apie tai, kaip įspręsti aktualiausius šių dienų uždavinius. Taip pat norėčiau padėkoti tarybos nariams. Aš dažnai dalyvaudavau darybose per trišalis susitikimus. Trišalės daryboms mums yra galimybė e, išsakyti savo nuomonę dėl bendrų klausimų. Taip pat noriu padėkoti Europos piliečiams už jų pasitikėjimą, jų paramą visuose mūšiuose, kuriuose iki šiol kovojau. Gerbiami Europos parlamento nariai, labai neįprasta man sėdėti prieš jūs šioje posėdžių salėje ir kreiptis jūs kaip kandidatė į Europos komisijos narius. Tai yra privilegija, taip pat didžiulis uždavinys ir galimybė. Tai yra galimybė. Aš turėsiu galimybę dirbti dirbti toliau, apsaugoti Europos piliečių laisvės ir teisės ir stiprinti bei toliau plėtoti ES tiek ES viduje, tiek išorėje. Ir aš tikiuosi, kad galėsiu atsakyti jūsų klausimus ir tikiuosi, kad dirbsime kartu piliečių ateities labui. Mums svarbiausias iššūkis yra užtikrinti, kad pilieti, piliečiai ir piliečių teisės e, būtų pagrindinis klausimas, sprendžiant vidaus e, skaitmeninės rinkos klausimus. Aš semsiuos jėgų iš savo patyrimo, siekdama šito tikslo. Visų pirma, esu sukaupusi patirties kaip mokslinė bendradarbė, dirbdama dviejose Europos projektuose. Iš to semsiuos įkvėpimo tiek metodologiškai, tiek ir kitais aspektais, nes ta patirtis mane įgalino suprasti, kaip svarbu remti, be kitako ir finansiškai, mokslinius tyrimus, kad galėtume gauti patikimų duomenų ir kad galėtume užtikrinti savo lyderystę mokslinė, mokslinėme, mokslinio tyrimų sektoriuje ir naujų technologijų sektoriuje. Kaip politikai priimantis sprendimus mes turime imtis veiksmų ir aš esu pasiryžusi daryti viską, kad pasiektume numatytus tikslus. Pateiksiu ir kitą pavyzdį, nes aš semsiuos jėgų ir iš to. Man teko susidurti su kai kuriais mūsų politikų aspektais, kurie nebuvo labai populiarūs tarp piliečių. Tačiau plėtodama dialogą, rengdama informacinės kampanijas, pateikdama labai konkrečių pavyzdžių, kodėl tuos politikos yra naudingos piliečiams, e, aš galų gale pasiekiau konkrečių e, rezultatų ir man pavyko įtikinti piliečius. Aš e, 2011 metais dirbau Žemės ūkio politikos srityje ir organizavau informacinę kampaniją šito klausimu, susidūriau su labai skeptiškai nusiteikusiais e, ūkininkais, kurie iki tol nebuvo susidūrę su BŽUP. Tačiau besikeičiant nuomonėmis ir informaciją su jais, pateikiant jiems argumentus ir aiškinant, kodėl jiems yra naudingi šitie dalykai, mes galų gale galėjom tinkamai apginti e, žemės ūkio darbuotojų interesus 14-20 metais. Būtent čia slypi mano darbo metodika, kurios pagrindas bus atvirumas, bendradarbiavimas, dialogas. Kokia bus mano užduotis? Pirmininkas Junkeris man atsiustame laiške labai aiškiai išdėsto mano tikslus. Aš turėsiu sukurti palankės sąlygas ES politikos įgyvendinimui, kuriant ir užbaigiant vidaus skaitmeninę rinką. Aš tikiuosi, kad dirbsiu kartu e, su visa komanda, su vicepirmininku ANSIP, su e, komisijos atsakinga už šį projektą komanda, su parlamentu, su taryba. Šiandien mums tenka atsakomybė sukurti palankę aplinką, kuri leistų visiems Europos piliečiams pasinaudoti visomis skaitmeninių technologijų galimybėmis. Skaitmeninės technologijos nepripažįsta sienų. Ką galime pasakyti praėjus dviems metams po skaitmeninės vidaus rinkos strategijos įgyvendinimo pradžios? turime pripažinti, jog šioje srityje labai daug nuveikė mano pirmtakai komisijos narys Otingeris ir vicepirmininkas Ansip. Ką mums rodo strategijos vidutinio laikotarpio vertinimas? Jisai rodo, jog dar daug darbo reikia atlikti ir reikės užpildyti spragas šiuose srityse Kibernetinis saugumas, ekonomikos augimas, užimtumas, kultūra, jaunimo klausimai, saveikumas, platformų atsakomybė, autoriaus teisės ir kiti klausimai. Tai yra labai daug įvairių aspektų ir sričių, todėl kad skaitmeninis sektorius yra labai daugialypis. Joks sektorius dabar negali apseiti be skaitmeninių technologijų. Skaitmeninės technologijos paliečia absoliučiai visas gyvenimo pusės ir turi apimti absoliučiai visus mūsų piliečius. Koks yra mūsų ES projekto e, aspektas, kuris sudaro papildomą vertę? Tai yra įvairovė ir kompromisas. Tai yra svarbiausi mus praturtinantis dalykai. Europos parlamentas yra puikus to pavyzdys. Šiandien Europoje atsižvelgiant į įvairialypius interesus, kurie egzistuoja visais lygmenimis, mes galime daryti pažangą tik tai siekdami kompromiso. Būtent toks metodas, atvirumo, dialogo ir įsipareigojimo metodas bus mano darbo pagrindas. Ar laikrodis tiksi? Atsakymėse taip. Dviejų metų įgaliojimai yra trumpo laiko tarpio įgaliojimai, aš puikiai suprantu tai. Ir koks svarbiausias žodis turėtų būti prioritetas? Mano prioritetas bus užtikrinti visiškai politikos priemonės ir iniciatyvas, kurios iki šiol buvo patvirtintos. Aš taip pat ketinu pasiūlyti, pateikti naujų pasiūlymų Aš dirbsiu su visais komisijos nariais, Europos parlamentu, taryba ir su visais suinteresuotais subjektais dirbsiu atvirai, skaidriai, tam, kad užtikrinčiau sutarimą ir kad jis būtų tas sutarimas ar konsensusas, kaip galima labiau įtraukomojo pobūdžio. Kokio masto yra skaitmenis perėjimas? Labai didelio masto. Tai e, sukuria, jis sukuria labai daug galimybių žmonėms, taip pat padeda spręsti e, svarbiausias šios dienos problemas - saugumą, tokias kaip saugumas, sveikatos apsaugas, skurdas, neligybė, augimas, klimato kaita. Ar tai viskas? E, transformacijos greitis ir gilumas kelia e, labai nemažai problemų. Matome, kad prieš mus vyksta revoliucija ir turime imtis ją suvaldyti. Ką darysime su darbo vietų praradimu ar pasikeitimais juose? kaip priderinti e, verslą prie e, naujų verslo modelių. Tai yra klausimas. Ar bus užtikrintos vienodos galimybės e, vyrams ir moteriams, užtikrinant mokymą skaitmenėje srityje ir užtikrinant vienodus atlyginimus, kaip skaitmeninti viešasias paslaugas, tokias kaip sveikatos apsauga, vyriausybė, transportas. Taip pat kaip užtikrinti, kad būtų pasiektas efektyvumas ir atsirastų daug galimybių piliečiams. Koks yra mano planas? Aš pirmiausiai galvosiu apie tai, kad būtina sėkmingai įgyvendinti priemonės, kurios patvirtintos po 2015 metų, kurios aiškiai taip pat apibrėžtos tarpinėje peržiūroje. Tai yra tarptinklinio e, ryšio mokesčio panaikinimas, turinio perkeliamumas ES, e, dažnių e, sparčiojo plačiuoščio ryšio perkelimas iniciatyva e, Wi-Fi 4EU, autorių teisės ir Marakešo starties įgyvendinimas ES. Aš ypač akcentuosiu visus socialinius aspektus politikos mūsų ir sieksiu užtikrinti didesnio nuoseklumo tarp vidaus ir išorės politikos. Aš sieksiu politinių susitarimų dėl pasiūlymų, uh, susijusių su elektroninių komunikacijų kodeksu, autorių teisų reformos, e, vaizdo garso žiniasklaidos paslaugų reformos ir net pateisinamo geoblokavimo. Aš pasiūlysiu naujas tikslinės iniciatyvas e, kibernetinio saugumo srityje. Pradėsiu nuo to, kad reikėtų peržiūrėti ES strategiją ir pateiksiu pasiūlymus papildomoms priemonėms kibernetinio saugumo standartams, tokiems kaip sertifikavimas ir e, žymėjimas. Aš taip pat dirbsiu tam, kad būtų užtikrintas duomenų privatumas ir saugumas ir kad tuo pat metu būtų garantuota, jog duomenys galėtų laisvai keliauti ES viduje. Aš dirbsiu siekdama pažangos e, dėl klausimų tokių kaip uh, E, tarp, e, santykių tarp platformų sažiningumas e, ir galimybės verslui veikiančiam tose platformose, prieinamumas ne asmeninių prie nesmeninių duomenų ir taip pat nepakartotinis viešų duomenų naudojimas ir duomenų e, naudojimas, e, kurie įgyti naudojantis viešomis lėšomis. Aš taip pat daug dėmesio skirsiu Europos visuomeniai, socialiniam modeliui ir skaitmeniniam pereimui šiuose srityse. Aš taip pat sieksiu užtikrinti didesnį ES konkurencingumą e, plačios apimties duomenų srityje, superkompiuterių ir dirbtinio intelekto srityje. Taip pat sieksiu užtikrinti pusiausvę tarp skirtingų interesų, kuriuose aiškiai piliečiai, verslas, visi suinteresuoti subjektai ir taip pat sieksiu, kad būtų galima pasinaudoti visų skaitmeninių inovacijų potencialu. Taip, iš tiesų, technologijos keičia mūsų gyvenimą, jos keičia mūsų mokymos įgūdžius, keliavimą, darbą ir turime tik vieną kelią prieš save mes turime galvoti apie susivienimą, turime susitelkti, būti kartu ir siekti bendrų tikslų, galvodami apie ES ateitį ir apie mūsų vertybės ateityje. Aš e, dalyvavau viename iš klausimų, kai buvo išklausomi kiti kandidatai į e, šios komisijos narius. Ir Aš e, pateikiau atsakymus e, į klausimus pateiktus raštu, taip pat šiandieną sieksiu atsakyti jūsų klausimus ir sieksiu e, įgyvendinti jūsų lūkesčius. Aš dirbsiu visose srityse susijusiuose su šiuo labai svarbiu portfeliu. Kūrimas rytojaus yra vienas iš svarbiausių dalykų ir aš sieksiu dirbti, kad prisidėčiau prie šio projekto ir kad mes sukurtume kurtume e, bendrąją skaitmenę rinką. Aš norėsiu jūsų paramos, taip pat specialistų paramos, tų, kurie dirba generaliniuose direktoratuose, kuriems vadovausiu. Vadovausiuosi e, skaidrumo ir dialogo dvasia, e, sieksiu dirbti kartu ir siekti aiškių tikslų ir sieksiu apsaugoti piliečių interesus. Labai ačiū. Dabar pereikime prie kalbėtojų sąrašo. Norėčiau priminti, viena plus dvi minutės ir tuomet, jeigu norite, kaip parlamento narys, Galite užduoti papildomą vienos minutės klausimą ir atsakymai bus taip pat skirta vieną minutę. Pane Pilar dėl Kastijo. Dėkoju, pirmininkė. Aprangi paskirtoji komisarė. Noriu pasakyti, kad tikrai didžiulis malonumas, kad jūs per aštuonerius metus taip puikiai dirbote parlamente. Jūs žinote, kad įtrio komitetas apima pramonės ir telekomunikacijų sektorių, energiją, inovacijas ir tyrimus. Susiję pramonę su technologijų sektoriumi. Aš norėčiau paklausti. Skaitmeninimas rinkos. Kaipgi užtikrinti, kad visos įmonės turėtų prieigą prie skaitmeninių technologijų? Dėkoju. Ačiū dvi minutės atsakymui. Labai dėkoju, pane Del Castillo, už šį klausimą, nes jisai paliečia vieną iš uh, esminių problemų mums, Europai, europiečiams. Viena iš esminių klausimų. Taip, 16 metų balandžio mėnesį mes e, priėmėme strateginį komunikatą dėl jūsų minėto klausimo ir taip pat parlamentas priėmė pono Butikofer pranešimą šituo klausimu. Šiandien mums iškylantis tikslas yra labai aiškus. Europai reik, Europa turi pakankamą potencialą, tik tai reikia toliau investuoti, užtikrinant Europos lyderystę. Investuodami į šį sektorių mes parengsime sąlygas busimiesiems Europos čempionams, kurie vaidins labai svarbu vaidmenį pasauliniu mastu. Visų pirma, norėčiau pabrėžti šio, šios temos svarbą. Skaitmeninė diena Romoje kovo mėnesį. Valstybėms narėms tai labai svarbus klausimas. Mes pasirengę investuoti. Antras dalykas, kuris taip pat esminės svarbos. 500 milijonų eurų dabar skiriami tiesiogiai pramonės skaitmeninimui. Ir čia yra remiamasi skaitmeninės inovacijos centrais, nes jų Europos teritorijoje iškils labai daug ir mes turėsime užtikrinti, kad tie centrai būtų naudingi visoms ES e, valstybėms ir tose centruose bus įgyvendinamos ne tik tai technologijos, jie taip pat užsiims inovacijomis, eksperimentais ir patirties vaida. Labai ačiū už atsakymą. Vieną minutę jums. Europos Sąjungos ekonomikos skaitmeninimas. Kaip žinote, labai svarbus aspektas yra sujungiamumas. Tai kaip jūs vertinate Wi-Fi aspektus, Wi-Fi for EU, kaip tai gali prisidėti prie ES ekonomikos skaitmeninimo. Dėkoju. EU. Uh, e, Wi-Fi for EU. Uh, e, tai, tai yra iniciatyva, kuri man labai artima. Mes uh, skaitmendami Europos pramonę turime surasti pagrindinius vertus katalizatorius kiekvieną kartą, kai mes sujungėme vieną punktą, tai užtikrins tolesnį sujungimą, tokiu būdu galėsime sukurti paslaugas ir e, sujungiamas galėtų sukurti tam tikrą reakciją. Wi-Fi for EU yra e, skirta e, vieš privatiems partneriams, taip pat mažoms ir vidutinės įmonės ir tai mūsų svarbus partneriai. Much, madam. Labai ačiū. Dabar panas Dan Nika, penkios minutės. Dėkoju, pirmininkė, labai diena paskirtoja komisarė. Ar jūs ketinate siūlyti pasiūlymus dėl skambučių tarp ES, pavyzdžiui, kai buvo panaikintas tarptiklinis ryšys, ką daryti, kad įmonės nepiknaudžiautų savo poziciją ir kad nekeltų tų uh, įkainių, kad kompensuotų tarp tinklinio ryšio įkainių panaikinimą. Be to, kaip jūs ketinate ieškoti veiksmingų sprendimų, kuriuos kelia kibernetiniai išpoliai, juk tai labai yra susijęs su saugumo aspektais. Jūs esate, būtumėte atsakinga už e, skaitmeninį rinką, tad kaip užtikrintumėte geresnę koordinaciją šioje srityje? Dėkoju, trys klausimai buvo užduoti. Dvi minutės atsakymui. Merci beaucoup, monsieur. Dėkuoju, ponė Dantį. Du jūsų klausimai yra be galo svarbus, tai yra tarptautiniai skambučiai telefoną ir jų tarifai. Tai neturi priklausyti nuo valstybių kodų. Man labai svarbu užtikrinti, kad e, kad skambučiai į laikinius telefonus nebranktų. Europos komisija komunikacijų kodekse pasiūlė vieną dalyką, kuris, mano nuomonė, bus esminės svarbos. Tai yra visuotinės universalės paslaugos. Ir užtikrindami tai mes užtikrinsime piliečiams galimybę rinktis. O e, jeigu alternatyvios paslaugos bus teikiamas ir toliau, tai apims ir tarptautinius e, skambučius, tai darys įtaką ir e, tra tradiciniams skambučiams. Aš apie tai jau esu kalbėjus ir parlamente. Europos komisija labai aiškiai išdėstė savo požiūrį Mūsų nuomonė esminis dalykas čia yra universalios paslaugos ir valstybės narės privalės užtikrinti primtinas kainas, primtinus tarifus visiems piliečiams. Mano nuomonė tai pats svarbiausias dalykas. Toliau kibernetiniai išpoliai. Vienas iš svarbiausių dalykų dabar, su kuriais mes susidurėme, ir ne tik tai įmonės, bet apskritai mūsų visuomenė, mūsų demokratija, vienas iš svarbiausių iššūkių yra kibernetinės atakos, kibernetiniai išpoliai. Ir mes dabar konstatuojame, kad mūsų kritinės infrastruktūros, tokios kaip e, transporto sektorius, turi būti apsaugotos visų pirma. Mes turime bendradarbiauti glaudžiau su tais sektoriais, siekdami, kad uh, sertifikavimas, ženklinimas produktų būtų užtikrinamas ir kad būtų glaudžiau bendradarbiaujama tarp valstybių narių, siekiant kartu naudoti išteklius. Labai ačiū. Pane Danika. Kaipgi dėl privatumo? Ar manote, kad paslaugų teikėjai turės pakankamai laiko, kad parengtų tokią programinę įrangą, kurie atitiktų reikalavimus numatytus pagal ES privatumą ir asmens apsaugos duomenų srityje? Ar jūs manote, kad galbūt reikėtų atidėti vykdymą tų žingsnių? Gal galėtumėte atsakyti? Labai ačiū. Dabar atsakymas. Dėkuoju už šį labai svarbu klausimą. Principas, pagal kurį į elektroninis privatumas būtų užtikrinamas, yra kaip tik dabar aptariamas. Mes norime užtikrinti geresnį nuoseklumą. Kalbant apie asmens duomenų apsaugą, čia yra remiamasi Hartijos 8 straipsnių, turime taip pat reglamentą į privacy, kuris apima ir mūsų bendravimo aspektus, telefoninius pokalbius. Aš manau, kad mes turime giliau dar diskutuoti ir nagrinėti šitos klausimus. Komisija kaip tik tai, tai daro dabar, tačiau turime nepamiršti pagrindinio tikslo, kurį esame užsibrėžę. Dabar Europos piliečiai yra išreiškę daug susirūpinimo dėl saugumo, dėl to, kad yra klausomasi jų pokalbių, jie nori, kad jų duomenys būtų apsaugoti. Tad tos priemonės turi būti nuoseklios. Atsiprašau, mano laikas baigėsi. Labai ačiū. Evžinto Šinovski. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau Jūs pasveikinti su paskirimu. Jūs puikiai dirbote su parlamentu ir su ponu Etingeriu. Aš norėčiau kalbėti apie perek. Kompromisas turėtų numatyti dvigubą perek struktūrą. Taryba norėtų, kad būtų išlaikyta esama padėtis. Tada aš norėčiau paklausti, Ar jūs susitaikytumėte su faktu, kad reikėtų keisti komisijos pasiūlymą dėl agentūros? Dėkoju. Pone paskirtoji komisarė. Tušenovskį pus. Dėkuoju, pane Tušenovskį. Už šį klausimą, matau, kad jis jums svarbus ir mes dirbame ties šituo aspektu kaip pranešėjai. Aš manau, kad būtina organizuoti daugiau diskusijų šito klausimu, todėl kad dar yra institucijose pernelyg didelis nuomonės skirtumas šiuo klausimu. Mano akimis žiūrint, vėlgi turime nepamiršti pagrindinio tikslo. Derek turi užtikrinti ES sąlygas pasiekti kaip įmanoma struktūročiau užsibrieštus tikslus. Berek suvaidino labai svarbu vaidmenį tarp tinklinio ryšio srityje arba e, interneto neutralumo srityje. Bereko e, biuras yra pati mažiausia agentūra, 28 darbuotojai tik tai ES, pati mažiausia agentūra ES. Ir palyginus su kitomis agentūromis šios agentūros darbo krūvis yra pakankamai e, didelis ir e, kuomet žiūrime, koks yra darbo krūvis dirbant nacionaliniais e, reguliuotojais, tai matome, jog tas krūvis yra pakankamai didelis. Aš manau, kad mes turime struktūrinių požiūrių užtikrinti tinkamą sąsąją su realia padėtimi ir kartu su taryba ir parlamentu turime apibrėžti bendrą pagrindą, kuris leistų daryti tolesnę pažangą, nes šiandien yra absoliučiai aišku, kad mes norime siekti pažangos, jeigu bus būtina, tai sieksime jos savo ritmu, bet bet kuriuo atveju mes turime mažai laiko, todėl visi turi dėti pastangas, kad galėtume tinkamai daryti tą pažangą e, ir aš darysiu viską, kas nuo mane priklauso. Labai ačiū. Ar norite užduoti papildomą klausimą? Taip, labai ačiū už tokį išsamų atsakymą. Matau, kad tikrai turite žinių. Aš norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Berek turi etikos kodeksą. Kaip jūs įvertinate spektro juostos paskirstimą? juk reikės koordinacijos ES lygių, reikės tam tikro suderinimo ir be to bus būtina išlaikyti ir tam tikrą ES valstybių narių reglamentuotojų kompetenciją, juk nuo to priklausys ir ES konkurencingumas. Dėkoju. Pone paskatoja komisarė. J'ai une minute. Concernant le spectre, Kalbant apie dažnius, aš susiečiau su junglumu ir 5G. Tai mūsų šansas vėl tapti mūsų vystimosi varikliu. Kuomet kalbame apie dažnių paskirstimą, tai labai greitai susidurime su nuomonių skirtumu institucijose, parlamente, komisijoje ir taryboje. Aš manau, kad turime pasirinkti aiškę poziciją ir turime siekti kuo greites, greitesnės pažangos. Tai pagrindinis mūsų tikslas dabar. Jeigu tam reikės daugiau pastangų Europos lygmenių, tai tuomet turime nepamiršti, kad tai yra šansas, kurio turime pasinaudoti. Ir turime eiti šitą linkmę. Aš esu pasirengus išklausyti tarybos poziciją šito klausimu, valstybių narių poziciją, bet kalbant apie dažnį paskirstimą, tai e, iš tikrųjų mes turime pradėti veikti konkrečiai. Labai ačiū. Kitos penkios minutės. Pane Kajakalas. Dėkoju. Gerbiamoji paskirtoji komisarė. Skaitmeninės ekonomikos sėkmė ir skaitmeninės visuomenės sėkmė priklauso nuo pasitikėjimo. Jei vartotojo pasitikėjimas bus prarastas, bus itin sudėtinga jį susigražinti. Tačiau mes matome, kad vis daugiau nacionalinių vyriausybių kalba apie tai, kad e, nereikėtų kodavimo. Jie mano, kad nekodavimas padėtų kovoti su terorizmu. Tad aš Norėčiau sužinoti, ar jūsų manimų reikia apsaugoti kodavimą ir ar svarbu suteikti vartotojams garantiją, kad jų bendravimas apsaugotas. Dėkoju. Dabar atsakymas. Atsakysiu kaip įmanoma paprasčiau. Šiandien svarbu užtikrinti kodavimą. Tai yra saugumo garantija. Ir čia negali būti jokių e, išlygų. Yra valstybė narių, kurios bandė panaikyti tą kodavimą ir matome, kokie, kokios buvo pasiekmės. Piliečių pasitikėjimas ir jų saugumas priklausys nuo tų priemonių, kurias įgyvendinsime. E, šitais klausimais aš siūlau eiti būtent tokia linkme. Okay, thank you very much, madam. Labai ačiū. Pane Kalas, turiu papildomą klausimą. Yra kalbama ir apie teisinę prieigą prie kodavimo, tačiau techniškai tai nėra įmanoma. Jūs patvirtinate, kad nėra tokios teisinės prieigos prie kodavimo? Thank you. And now I would. Dėkoju. Pane paskirtoji komisarė. Tokia teisėta prieiga prie koduotų duomenų gali būti užtikrinama, tačiau tik tais atvejais, kurie yra numatyti ir kai jie yra susiję su nacionaliniu saugumu. Tai yra labai, labai aiškiai apibrieštais atvejais ir čia turi būti taip pat laikomas ir kitų teisės, teisėkurus nuostatų, kurios yra taikomas tais ryčiai. Tai yra labai svarbu, nes e, mes turime suteikti galimybės institucijoms ne tik tai daryti pažangą, bet ir užtikrinti, kad tos pačios priemonės nebūtų panaudojamos tam tikrų jėgų, kurios nebūtinai nusiteikusios teigiamai. Labai ačiū. Kitos penkios minutės. Pane Marisa Maties. Obrigada, Presidente. Estou aqui à sua esquerda. Obrigada, Presidente. Uh, senhora Comissária Indigitada. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Ponia skirtoji komisijos narė. Turiu pasakyti, jog čia parlamente man malonu buvo dirbti kartu su jumis ir sveikinu su šiuo e, paskirimu. Jūsų pateiktose atsakymuose jūs kalbate apie naujas teisėkuros iniciatyvas ir pažangą, iniciatyvas tokiuose srityse kaip e, online platformas, e, kaip įmonės dirbančios tame sektoriuje. Ir aišku, mūsų piliečiams kyla daug e, nerimo dėl kai kurių aspektų, dėl, dėl tokių platformų kaip Uber, Airbnb ir panašios platformos. Ar jūs numatote daugiau reguliavimo šitose sektoriuose, todėl kad tos platformos yra labai įvairios ir kaip bus reguliuojama, ar pagal teikiamas paslaugas, ar, ar, ar kitaip. Ką Jūs numatote apskritai daryti toje srityje? Dėkuoju, ponė Matijas. Aš taip pat turiu pasakyti, jog man malonu buvo dirbti kartu su Jumis parlamente. Jūs pati sakote, kad yra labai daug įvairių platformų. Ta įvairovė yra turtas, tai yra kūrybingumo pagrindas platformos vaidina teigiamą vaidmenį mūsų ekonomikos sektoriuje dabartinėmis sąlygomis. Tačiau jūs taip pat palėtėte tokį aspektą, kuris susijęs su kai kuriamis problemomis. Komisija išdėstė savo požiūrį apie platformą savo komunikate. Labai aiškiai. Mes nenorime pernelyg detalaus reglamentavimo ir per daug reglamentavimo, tačiau kuomet matome problemų, sprendžiame tas problemas. Taip, galiu e, patvirtinti, jog mes pateiksime iniciatyvą dėl nesažiningos veiklos tokiuose platformose, e, kuomet nesažiningai veikia įmonės. Generalinis konkurencingumo direktoratas ir jo praktika jau e, parodė, jog kai kurios e, įmonės gali būti išbraukiamas iš e, registro ir užkertamas kelias prieigai prie domenų. E, Mes numatome naujas priemonės šioje srityje, kad e, būtų sprendžiamas konkrečios iškylančios problemos, tačiau tos priemonės vis dėlto neturės pažeisti konkurencijos taisyklių. Aš manau, kad apskritai nesažininga veikla negali e, egzistuoti šiame sektoriuje ir turime turėti tokį reglamentavimą, kuris užtikrintų kaip įmanoma geresnės sąlygas visiems ir jeigu iškyla problemų, tas reglamentavimas turėtų leisti spręsti tas problemas. Tačiau, kaip jūs žinote, kol kas dar nėra vieningos platformos apibriešties ir e, kol kas dar negalime tinkamai iki galo reglamentuoti šių naujų modelių. Dėkuoju. Turiu kitą klausimą dėl platformų online. Jų veikla susijusi ir su laisvės aspektu. Tos platformos yra labai įvairios, įvairi jų praktika ir veiklos pobūdžius. Piliečiai naudojasi jomis Ir čia kyla klausimas dėl žodžio laisvės ir cenzūros. Tose platformose kartais būna neteisėto agresyvaus e, pobūdžio pasisakymų ar turinio. Tad kaip čia būtų su cenzūra ir su žodžio laisvė? Kaip bus sprendžiamos e, šios problemos? Dabar paskirtoji komisarė turi atsakyti klausimą. Dėkuoju poniai Matijas už šį antrą klausimą. Taip. Platformos yra viena, vienos iš naujausių priemonių, be kita ko ir žodžio laisvės rytyje, ir jos čia vaidina svarbu vaidmenį. Kalbant apie neteisėtą turinį, tai e, to turinio didžioji dalis yra teisėta tačiau mes turime bendradarbiauti su tomis platformomis ir jeigu būna neteisėto turinio, turime kartu su jomis siekti, kad tas turinys būtų kaip įmanoma greičiau pašalintas. Dabar, kylant e, terorizmo grėsmiai ir neapykantos apraiškoms, e, mes turime galvoti apie problemų sprendimo būtus, jau turime elektroninės priekybos direktyvą, galime remtis tomis nuostatomis, tačiau turime taip pat kelti ir kitų iniciatyvų, tokių kaip eh, Elksenos kodeksas. Facebookas, Microsoft, kitos įmonės yra pasirašusios į. Šiandien turime toliau plėtoti tokio pabžą dialogą. Dėkuoju Jums už atsakymą. Toliau kitas klausimas pona, ponia Helga Triupel. Aš, matote, kur sėdžiu salėje, laba diena. Norėčiau pakalbėti apie vertės atotrukį, rinkos iškraipimą, kurią sukuria tam tikros platformos ir tai nuo to kenčia kurieji E, kartais įkeliamas turinys nesilaikant autorių teisių apsaugos. Ar jūs kaip komisijos narė pasakytumėte, kad būtų atsakomybė numatyta platformoms skleidžiant e, menininkų sukurtą turinį ir ar bus numatytos kokios nors licencijos ir ar negalvojate kontrolės įvesti pagal e, turinio atpažinimo technologijas? Ir, uh, ar e, galima spręsti klausimą neperžiūrint elektroninės prekybos direktyvos. E, e, Dėkuoju Jums už klausimą. Dabar atsakymas kandidatai. Dėkuoju, ponė Triupel. Šis klausimas tikrai labai svarbus. Ir aš Europos parlamente sekiau diskusijas šio klausimu su dideliu dėmesiu mes kalbame apie vertės atotrukį šiandieną ir Komisijos tikslas šioje srityje yra aiškus numatyti menininkams, kuriejams galimybę skleisti turinį per platformas ir neatsidurti tokiuose situacijose, kai pelna iš tos klaidos gauna tik platformos. Man tai labai svarbu šiandieną, nes e, jeigu bus nesilaikoma uh, E, autorių teisių, tai nebus ir suteikta ekonominė nauda. Reikia sudaryti galimybės autoriams kurti, reikia užtikrinti, kad jie turėtų e, išteklių, užsidirbtų iš savo darbų, iš savo kūrinių. Man šis sėdis yra labai svarbi. Jeigu pasižiūrėsime į pasiūlymą, tai pamatysime, kad pateiktas pasiūlymas yra susijęs su platformomis ir e, reikia, kad susidarytų turinio kritinė masė platformose. Ir tuomet reikia kreiptis e, dėl autorių teisų įsigymo ir tada atsiras galimybė veikti. Man atrodo, kad reikia kalbėti apie tai, jog reikia numatyti atsakomybę veikėjų, kurie veikia skaitmeninėje rinkoje. Reikia numatyti atsakomybę tam, kad E, būtų užtikrinta e, kūryba, o kūryba bus užtikrinta, jeigu kūrėjai, autoriai gaus pajamų iš savo darbo. Ir aš norėčiau, aš jau sekiau uh, šiuos veiksmus veiklą Europos parlamente. 13 straipsnis pasiūlymo yra labai svarbus ir man taip, tai labai svarbu. Reikia užtikrinti, kad kuriai galėtų kurti ir kiti grandinės veikėjai turėtų taip pat e, atremti tuos iššūkius problemas, su kuriais susidurime. Dėkoju Jums už atsakymą, prašom tęsti. Dėkoju. Antras klausimas yra susijęs su Marakešo sutartimi. Susita tarp institucinis susitarimas yra pasiektas, jeigu žiesmės dėl teisėkuros priemonių rinkinio. Aš norėčiau paklausti jūsų apie ES vykstantį ratifikavimo procesą ir ar nėra dėlsimo, e, kalbu apie prieigą prie knygų ES ir e, tarp e, sienų. Ar galite pasakyti, kad rugsėjai baigs ratifikavimas, kaip ir minkaus Estija? Dabar prašom kandidatai, suteikiu laiką atsakyti. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad aš kaip Europos parlamento nariai iš, e, žinau, kad, iš tos patirties žinau, kad dažnai e, kamuolys atsiduria tarybos pusėje. Taip yra ir dabar, bet tai nereiškia, kad mes dabar turime susitaikyti su tą padėtimi. Jeigu aš būsiu patvirtinta kaip komisijos nari, tai aš šiuo klausimu dirbsiu daug, kad būtų galima užtikrinti, kaip galima spartesnį ratifikavimą. Mes jau esame praradę laiko, spręsdami, ar tai yra ES išskirtinė e, kompetencija ar ne. Mes turime Europos e, teisingumo teismo nuomonę ir atėjo laikas eiti į priekį. Ačiū Jums už atsakymą. Dabar kitas kalbėtojas, ponas Marko Ciulo. Prašom, penkios minutės klausimų atsakymui. Norėčiau padėkėti komisijos e, nariai būsimai. Tačiau kol kas tas klausimas nesprendžiamas tinkamai Europoje. Tai yra labai didelis skaitmeninės įmonės ir jų apmokestinimas. E, Nes e, toms įmonėms, didelėms įmonėms taikomos tokios pat e, taisyklės kaip ir mažoms įmonėms, mikro įmonėms. Tuo tarpu ES e, konkurencijos teisė turi siekti apsaugoti vartotojus ir neleisti vykti nesažiningai konkurencijai. Tos įmonės, kurios uh, teikia paslaugas, prilyginamas e, tradicinėms paslaugoms, turi taip pat būti apmokestinamas pagal tokias pat e, e sąlygas, priklausomai nuo įmonių pelno vietos e, ir nuo pelno dydžio. Dėkoju už klausimą. Dabar e, paskirtai komisijos nariai suteikiu laiko atsakyti. Dėkoju, ponė Culo, Jums už šį svarbų klausimą. Jis taip pat labai ir platus, tai yra susijęs su vidaus politikos klausimais, įskaitant konkurencijos politiką ir taip pat išorės aspektais. Pirmiausiai, e, noriu pasakyti aiškiai, kad platformos neveiks nereglamentuojamos, jos turės laikytis tam tikrų teisės principų. Taip jau yra tų platformų atveju, kurios veikia ES teritorijoje. Mes taip pat turime suprasti, kad egzistuoja įvairūs atvejai. Komisija jau tą yra e, pademonstravusi, konkrečiai komisijos narė Vestager e, e, Pavyzdžiui, Apple, Starbucks atvejai parodė, kad mes galime veikti ir mes galime uh, žiūrėti, ar platformos realiai vykdo tą veiklą, ku, apie kurią yra pranešusios bet taip pat reikia žiūrėti į realybę. Labai sudėtinga yra nustatyti, koks yra ryšys tų veiklos platformų su papildomos vertės sukūrimu. ir vieta, kur yra sukūriama vertė. Ir tokiu būdu, kai įsiaiškinsime šiuos dalykus, e, aiškiau matysime, kokia yra padėtis. Jūs e, taip pat kitą labai svarbę temą paminėjote - vienodos sąlygos veikimo. Mes turime turėti palyginamas e, veiklos taisyklės ir principai šiandieną jau egzistuoja. Ir ar reikės teisė, kurios priemonių, kiekvieną kartą mes turėsime dvi, e, turime dvi priemonės - konsultacijas ir poveikio vertinimą. Ir reikia e, numatyti e, poveikio vertinimo tyrimą, kad būtų galima išsiaiškinti, ar reikia teisės priemonių ar ne. Bet mes taip pat galime mm, veikti bendarbiavimu su, bendarbiavimu su platformomis pagrindu arba savanoriškų priemonių principais vadovaudamiesi. Ir svarbiausia, mes e, žiūrėdami iš ES pozicijų turime pasižiūrėti, e, kokiu reikia teisės priemonių, kuriuos įtvirtintų mūsų principus ir kaip galima dirbti toliau. Mes Sulo dar turi galimybę paklausti. Eh, ah, Aš manau, kad eh, apmokestinant eh, pelną teis, teisingiau būtų teigiamas dalykas naujiems startuoliams atsirasti ES. Tačiau e, e, kita vertus žinome, kad e, daug yra europinių platformų veikiančių online. Ir Europos, Europos įmonės turi turėti tokias pat sąlygas konkurencijos kaip ir jungtinių valstijų E, įmonės. Ar jūs numatote Europos paieškos e, variklį kurti panašų į dabar amerikietiškus egzistuojančius? Dėkuoju. Aš sutinku su, su jūsų kritinėmis pastabomis dėl skaitmeninio sektoriaus. E, taip, Europa kol kas ne, nevaidina lyderės vaidmenio pasauliniu mastu šiame sektoriuje. Tačiau mes turime puikiai patys suprasti, ko mes siekiame. E, mes norime sukurti teisinį pagrindą, reglamentavimą, kuris uh, apimtų šio sektoriaus įmonės ir netrukdytų inovacijoms. Mes manome, kad turi būti užtikrinamos investicijos svarbiausiuose mums sektoriuose, kad galėtume kaip europiečiai pasinaudoti ten slypinčiomis galimybėmis. Vienas iš pavyzdžių būtų pramoninės platformos e, ir mes darome pažangą tame sektoriuje ir galbūt ateityje mes lyderiausime. Sakykime, piliečiams tai gali būti labai svarbu, tai gali būti susiję su skrydžių sauga, su sveikatos geresnė apsauga ir labai svarbu, kad Europa sukurtų tokias sąlygas, kurios būtų palankios startuoliams atsirandantiems toje e, srityje ir e, Eura, Europa galėtų tapti pasaulinę lyderę. Labai ačiū. Tai pirmojo etapo pabaiga. Prieš perinant prie antrosios klausimų ir atsakymų dalies, aš norėčiau perduoti pirmininkavimą savo kolegijai. Pane Kamerevert. Petra yra kultūros ir švietimo komiteto pirmininkė. Taigi, turite prisimti ir atsakomybę, ne vien tik tai žodį. Dėkoju, ponia Buzekai. Galiu patikinti jūs, kad aš būsiu tokia pat griežta, kaip ir jūs. Dabar ponia Sabinė Verhein. Dėkoju. Šiais metais komisija ir parlamentas pradėjo kelias iniciatyvas, kurių tikslas yra skatinti Europos kultūrą ir įvairovę. Mes matome, kad tai yra labai aktualu ir kuriems ir vartotojams. Tai labai prasideda prie kūrybinių sektorių. Intelektinės nusavybės teisės labai svarbios, kai kalbame apie skaitmeninę ekonomiką. Visgi vis dažniau autorinių teisų saugomų kūrinių patenka į internetą be leidimo kuriejų arba be kompensacijos. Ar jūs ketinate imtis papildomų veiksmų, be to, kas jau yra pasiūlyta, kad dinktų ta vertės spraga ir kad būtų kovojama su piratavimo eslygiu? Dėkoju. Komisarė. Merci beaucoup. Dėkoju už klausimą. Turiu iš karto pasakyti, aš labai didelę svarbą skiriu Europos kultūriniai įvairoviai. Mums labai svarbu, kad audiovizualinės paslaugos būtų išsaugotos ir kad Europos kultūra būtų išsaugota. Svarbu, kad kūriniai būtų saugomi autoriaus teisių ir kad čia būtų naudojamas naujomis technologijomis, naujomis skaitmeninėmis priemonėmis ir kad tai leistų mums taikyti tokius principus, e, kurie leistų įgyvendinti mūsų bendrą europinį šitų dalykų matymą. Mes e, bandome užpildyti vertybių spragą, bet šiandien kartu su autoriais turime dirbti kartu, kad geriau apsaugotume jų teisės. Ir čia kalba sukasi apie Europos kūrybą, apie mūsų bendrą turtą ir žinome, jog dabartinėje teisė, kurioje šitie dalykai atsispindi. Žinome, jog Europos parlamento pozicija šito klausimu skiriasi, palyginus su kitų institucijų pozicijomis. Aš manau, kad čia turime remtis tokiu principu, pagal kurį mūsų autoriai turi būti matomi ir turi turėti E, galimybę kaip galima labiau panaudoti savo kūrinius. Yra ir kitas aspektas, šie autoriai taip pat turi turėti galimybę kurti laisvai. O kalbant apie kovą su piratavimu, su kova su nelegaliu turiniu ir e, su neteisėtų kūrinių panaudojimu, tai šitais klausimais mes taip pat e, dirbsime toliau. Labai ačiū. Papildomas klausimas. Taip, norėjau pakalbėti apie platformų vaidmenį šiame kontekste. Kol kas Mes turime įvairių reglamentų, kurie visai nesukuria teisinio aiškumo toms platformoms teikiančioms skirtingas paslaugas. Mano klausimas yra toks. Ar yra numatyta dar kas nors, kas išsklaidytų tokį teisinį samišį? Ar galima būtų kažkaip uh, numatyti platformų reglamentavimą, kad būtų apibrieštos tos paslaugos jų tipai, tam, kad e, galėtume turėti teisinį iškumą. E, dėkoju, pane Gabriel. Puikiai suprantu jūsų nerimą dėl e, platformų vaidmens. Tas vaidmuo turėtų būti aiškiau apibrieštas teisės aktuose, tačiau kita vertus turime e, pernelyg daug nereglamentuoti taip pat. Mes turime elektroninės prekybos direktyvą ir šioje platmeje turime užtikrinti, kad platformas galėtų atlikti savo vaidmenį. Tais atvejais, kuomet turinys yra neteisėtas ir kuomet yra piknaudžiaujama, e, platformos turi prisimti savo atsakomybę ir imtis atitinkamų veiksmų. Mūsų dialoge su platformomis mes e, akcentuojame savanoriškas priemonės ir dirbsime ir toliau su platformomis, kad per tą dialogą kuo daugiau tokių priemonių būtų įgyvendinama ir kad būtų įgyvendinama inovuojančių priemonių. Labai ačiū. Silvija Kosta. Italian, Ar aš galiu kalbėti itališkai? Taip. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sveikinu paskirtąją komisijos narę. Jūsų veiklos kompetencija e, bus susijusi su e, mūsų e, skaitmeniniu sektoriumi ir su skaitmeniniu švietimu, kuris dar pakankamai mažai išplėtotas. E, kol kas dar palygius nedaug padaryta, užtikrinant e, skaitmeninį raštingumą mokyklose, užtikrinant e, e taip pat e, tinkamas sąlygas e, nepilnamečiams. Ką jūs numatote daryti šiuose sektoriuose? Dėkuoju, pane Gabriel. Taip, e, dėkuoju už šį klausimą, nes jūs palėtėte man labai svarbius aspektus. Dabar e, skaitmeniniai pokyčiai paliečia visus mūsų piliečius. Yra sakoma, kad e, kai kurios darbo vietos dinks dėl skaitmeninių technologijų, tačiau atsiras kitų, bet bet kuriuo atveju darbo vietos keisis. Ir mes turime nelaukti, kur tos panaikintos darbo vietos atsiras kitur. Mes turime padėti vykti tam procesui, o tai reiškia, jog turime spręsti skaitmeninių kompetencijų klausimą, skaitmeninio raštingumo klausimą. Ir čia kalba sukasi ne tik tai apie e, jaunimą, bet ir apie suaugusius, apie neįgaliuosius. Ir e, e, skaitmeninių galimybių stažuotės yra tokia iniciatyva, kuri šio požiūriu yra labai svarba. Tos stažuotės būtų 4-5 mėnesių trukmės ir tai būtų puikus pavyzdys sprendžiant tas problemas. Jūs e, esate italė ir mes e, galėtume pasiremti Italijos pavyzdžių jaunimo garantijų srityje. Šiandien labai svarbu skatinti jaunimą, kad panaudodami europinės lėšas e, padėtume jiems kaupti tokio pobūdžio E, patirtį. Kartu su Europos e, kompetencijų ir skaitmeninio užimtumo koalicija turime eiti šitą linkmę, nes dar ne visos valstybės yra prisijungusios prie šitos koalicijos. Būtent per pastarąją koaliciją mes galime identifikuoti gerąją praktiką ir sutelkti visus pagrindinius skaitminės sektoriaus veikėjus, kad pasiūlytume kuo daugiau darbo vietų, e, be kita ko ir mažose įmonėse. Antras klausimas. Mums labai svarbu, kad būtų skatinamas e, audiovizualinis e, turinys, kūryba ir kad būtų vienodos sąlygos kas yra, numanoma, kas yra numatoma dary, daryti, e, siekiant didesnės platformų atsakomybės šitais aspektais. Kitas e, dalykas per mediją programą, už kurias būsite taip pat e, atsakinga, taip pat bus įmanoma geriau remti šios sektorius ir užtikrinti geresnį finansavimą taip pat e, užtikrinant prieigą ir prie paskolų. Atsakymai, pane Gabriel. Žodis jums. Taip, aš e, galvojau apie tai, kuomet e, turėjau atsakyti raštu į klausimus. Programa Medija ir programa Kūrybinė Europa yra kaip tik tokios programos, net ir turinčios palyginus nedidelį finansavimą, vis dėlto jos užtikrina tam tikrą matomumą. Aišku, mums dar lieka daug ką nuveikti. Programa medija egzistuoja nuo 1991 metų, tačiau jinai užsima kultūrinės įvairovės skatinimu, mūsų kinematografijos e, apsauga. Dabar E, turime galvoti 16-20 metų laikotarpiu apie atitinkamas paramos priemonės ir darbo vietų kūrimą, kadangi tame sektoriuje yra e, virš milijonų darbo vietų ir kartu su investicijų fondu, su naujoju EFSI fondu aš sieksiu, kad, būtų, kad per šios fondus būtų didesnis finansavimas toms iniciatyvoms. Ashley Fox. Pane Gabriel, sveikinu su paskirimu. Gal galėtumėte išdėstyti komitetui savo požiūrį į e, paskirstytasias e, technologijas. Kaip Jūs vertinate šios ryties reglamentavimą? Pone Gabriel. Dėkuoju ponai Foks už šį klausimą. Šis klausimas bus sprendžiamas kartu su vicepirmininku Domprovskiu ir vicepirmininkė Jūrova, dėl, kuri, kuri dirba asmens domenų apsaugos rytyje. Mes entuziastingai žiūrime šių technologijų plėtojimą, didesnio saugumo užtikrinimas, šių technologijų plėtojimas gali leisti mums smarkiai pasistumėti į priekį įvairiais aspektais, tačiau tai yra labai sparčiai besivystančios sritys. Jūs klausėte, ką mes numatome reglamentuoti. Mes remsimės neutralumo, technologinio neutralumo principų. Aš e, labai daug ką sužinojau iš Europos parlamente gegužės mėnesį organizuotos konferencijos, kurioje buvo kalbama apie šį sektorių. Aš labai didelį dėmesį skirsiu šiam sektoriui, šiam sektoriui jo taikomi dabar galiuojantis e, reglamentai, pavyzdžiui, dėl konfidencialių duomenų apsaugos. Kita vertus, mes turime ir toliau stebėti padėtį ir žinome, kad tos technologijos gali turėti ir neigiamų pusių ir turime užbėgti tam e, už akių. Tai yra, mes turime užtikrinti, kad valdymo struktūros būtų skaidrios ir aiškios. Mes matome, kad yra tokių dalykų kaip e, bitkoinai ir, ir, ir panašių e, aspektų. Ir e, todėl, mano nuomonė, kol kas dar galbūt netėjo laikas reglamentuoti šituos e, dalykus, o reikės dar kažkiek palaukti. Dėkoju. Ar norite užduoti papildomą klausimą? Jūs atsakydamas sakėte, kad aš noriu reglamento, bet noriu Jūs patikinti, kad visai netaip yra. Noriu sužinoti ir pritarėte, kad labai dažnai šiame parlamente mes naujas technologijas vertiname kaip grėsmę. Jūs kritiškai kalbėjote apie Uber ir kitas e, technologijas bei norą jas reglamentuoti. Netiesą sakant, dažnai, jei mes kaip politikai atsitrauktume ir atsisakytume na, tos būtinybės reglamentuoti, vartotojai įgautų daugiau naudos. Kaipgi dėl komisijos fintech darbo grupės, ten buvo kalbama apie wait and see technologiją palaukti ir pasižiūrėti. Ir kaipgi dėl paskirstytųjų domenų technologijos. Galvokime apie vartotojų naudą. Labai ačiū. Pane Gabriel. Aš nežiūriu į naujas technologijas kaip į grėsmę, bet e, kiekvieną kartą aš e, grįžtu prie to, ką sakiau e, pasisakymo pradžioje. Mes turime galvoti apie savo vertybės, saugumo užtikrinimą, duomenų apsaugą. Šitų dalykų mes negalime neužtikrinti. Todėl aš e, manau, kad iš tikrųjų turime būti optimistai, turime turėti pakankamai entuzijazmo ir naudotis naujų technologijų galimybėmis, tačiau turime analizuoti padėtį ir turime užtikrinti, kad šie pokyčiai apimtų absoliučiai e, ir būtų naudingi visiems piliečiams, apimtų visus piliečius ir būtų jiems naudingi. Labai ačiū. Toliau Edita Harantsova. Dėkoju, gerbiama pirmininkė, gerbiama kandidatė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti jūsų paskirimu. Jūs aiškiai pasakėte, kad suprantate, jog labai svarbi yra skaitminė, skaitminė bendroji rinka ES ekonomikai, augimui, darbo vietoms kurti Europoje. Jūs taip pat sakėte, kad duomenys turi judėti laisvai Europoje ir jūs sakėte, kad duomenys yra augimo šaltinis, tai yra tarsi kraujas, kuris e, leidžia gyvuoti mūsų skaitmeniniam pasauliui. Ir jūs tikriausiai sutiksite su manimi, jeigu pasakysiu, kad e, laisvas duomenų judėjimas turėtų būti siejamas su laisvėmis Europos Sąjungoje. E, bet kaip dėl draudimo duomenų e, nustatym, vietos nustatymo reikalavimams. Ir e, buvo pasakyta, kad bus pateikti tiesiai kurios pasiūlymai šiais metais dėl to. Dėkoju. Pone Gabriel, prašom sakyti. Labai ačiū, ponė Haransova. Turėjome galimybę e, kalbėti apie tai ir šiandien aš žinau jau daugiau ir galiu patvirtinti taip mes prieš duomenų buvimo vietos nustatymą, nes mes tikrai turime labai didelį potencialą užtikrindami duomenų judėjimo laisvę. Duomenų e, judėjimo laisvė turėtų būti penktoji laisvė. Ir kad pasinaudotume to potencialu, mes turime pasižiūrėti, kokios yra pagrindinės kliūtis. Šiandieną matome kad yra jų, bet aš galiu patvirtinti savo įsipareigojimą, mes nuo rudens užsimsime šiais klausimais ir kaip principas bus siekiama įtvirtinti kaip principą draudimą duomenų vietos nustatymo. Ir taip pat yra kiti du svarbus aspektai. Tai yra teisė į perkeliamumą ir prieiga, teisė į prieigą. Ir e, mes e, turime galvoti apie teisėkos priemas, pavyzdžiui, užtikrinti fiskaliniai kontroliai. Duomenų vietos nustatymas asmenims, įmonėms. E, sakoma, kad tai yra susiję pirmiausiai su saugumu. Ne, tai nėra susiję su saugumo dalykais ir šiandieną kalbėti apie tai svarbu, nes lokalizavimas e, nustatymas reiškia kliūtis, nors fizinių kliučių nebėra ir mes turime dar daug ką padaryti. Kai kalbame apie duomenų vietos nustatymą, lokalizavimą, tai yra tarsi didelė aisbergo dalis, kaip atsiprašau, lietkalio dalis, kuri yra po vandeniu, mes jos dar nematome ir žinome, kad komisija jau uh, yra uh, nustačiusi tam tikrą veiklą, kaip pavyzdžiui valstybės narės įdėgusios yra apribojimus, o įmonės uh, bijo, galvoja, kad susidurs tai su tam tikrais pavojais ir dėl to mano, kad reikia uh, vietos nustatymo, bet mes turėtume užtikrinti didesnį pasitikėjimą tuo. Ačiū. Dar vienas klausimas. Pone Haransova, prašom. Dėkui. Ačiū už Jūsų padrasinantį įkvepiantį atsakymą, bet norėčiau konkretesnio atsakymo apie tai, ką reikėtų patvirtinti konkrečiai ES lygmenį, kokiu reikėtų priemonių, kad būtų e, galima užtikrinti, jog duomenų ekonomika galėtų aukti Europoje. Ačiū, ponė Gabriel. Kaip sakiau pradžioje, duomenų ekonomikos e, skaičiai 272 e, milijardų. Ir mes manome, kad iki 20 metų dar e, vertė tų duomenų išauks ir mes turime paspartinti savo veiksmus. Pirmiausiai, mes turime išspręsti duomenų lokalizavimo klausimą. Neturi to principo būti ir mes turime dar labai daug ką padaryti, turime dirbti su įmonėmis su valstybės narėmis taip pat. Pone Haransova, aš noriu Jūs patikinti, kad tikrai dabar atliekamas poveikio vertinimas jau atlikta pirmoji analizė. Negaliu daug ko pasakyti, bet du svarbus dalykai, kad lyginant su padėtimi prieš pusantrų metų visos valstybės narės jau dalyvauja ir e, taip pat MVI yra pateikusios atsakymus ketvirčio. Vienas ketvirtadalis atsakymų iš mažų ir vidutinių įmonių. Dėkoju dabar Martina Michels. Dėkoju, dėkoju gerbama pirmininkė. Ačiū, ponė Gabriel. Iki šiol komisija laikėsi nuomonės, kad reikia laikytis e, tinklo neutralumo, duomenų apsaugos principų FAU, bet visa tai yra vertinama pa, per bendrosios skaitmenės rinkos prizmę. Aš norėčiau labiau integruoto požiūrio, pavyzdžiui, prieiga prie švietimo mokslinio tyrimų centrai. Septintame atsakymė jūs sakote, kad šio laikiška autorių teisų, teisų apibrieštis yra labai svarbi, kad principai šio laikiški labai svarbus, bet uh, Jūs daug apie tai nekalbėjote. Pagal komisijos pasiūlymus tam tikros institucijos galėtų e, skaitmeninę formą laikyti duomenys, bet tam tikrais tikslais. Ar jūs nemanote, kad tai pernelyg siauras vertimas skaitmeninių galimybių? Ar tai atitinka tai, kas vyksta šių dienų pasaulyje? Prašom atsakyti kandidatai. Žodis. Dėkoju Dėkoju, ponė Michelis, už jūsų klausimą. Mes kalbame apie labai svarbų dalyką. Padėtis pasikeitė, matome, kad keičiasi platformos, žiniasklaida, paslaugos, kultūriniai dalykai, su autoriai susiję dalykai ir kaip mes galime numatyti galimybės vieniems ir kitiems užtikrinti galimybę dalyvauti skaitmeninėje transformacijoje perėjime. Ir aš norėčiau dirbti e, toliau šioje srityje ir norėčiau daugiau bendradarbiauti su Europos parlamentu, su kitomis institucijomis, su interesuotais subjektais. Ir e, reikėtų išklausyti visų šių subjektų, dėl to aš prisimu įsipareigojimus. Jeigu būsiu patvirtinta, aš e, norėčiau išklausyti visų, kas norėtų išsakyti savo nuomonę. Aš manau, kaip jūs ką tik tai sakėte, kad yra taip, yra aspektų, e, kur mes tikriausiai galėtume e, labiau įsigilinti, kai kas galbūt nėra taip aišku, bet yra e, tikrai svarbių dalykų. Ir aš tikrai šioje srityje noriu dirbti, noriu dirbti daugiau, kad būtų galima pasižiūrėti, ką iš tikrųjų dar reikia nuveikti. Bet, kaip sakiau šiandieną, kaip sakiau nuo pat pradžių, principai egzistuoja. Mes turime padėti autoriams e, vykdyti e, novatorišką veiklą ir kurti. Ir taip pat jiems reikia deramai numatyti atlygį. Mes turime e, taip pat e, e, suteikti galimybės mūsų kultūrinio paveldo institucijoms. Ir taip pat Aš atvirai noriu kalbėti apie tai. Mes e, turėtume daugiau dirbti tam, kad būtų galima išklausyti ir kitas nuomonės. Man atrodo, kad e, aš jau nemažai sužinojau pas, pas, per paskutinės savaitės, bet norėčiau tęsti darbą. Dėkoju. Pone Michils, dar turite klausimų? Iš tikrųjų, labai mielai bendradžiausiu su jumis ateityje. Jūs keletą kartų minėjote. E, kad reikia viešojo sektoriaus vaidmenį sustiprinti, visuomenės vaidmenį sustiprinti. Kaip dėl Euronews transliuotojo? Yra klausimas dėl e, programų įvairovės, apie darbuotojų apsaugos. Ar jūs dalyvausite tose diskusijose? Dėkoju ponė Mihils, kad paminėjote šį labai svarbų klausimą. Jis taip pat yra labai jautrus. Jau svarbus dėl to, kad Euronews atspindi Europos bendrą interesą, e, skelbiama kokybiška informacija ir 38 procentai e, europiečių jaučiasi gaunantis gerą informaciją, kokybišką informaciją, reikia, kad daugiau to būtų. 2017 metais yra e, pasirašytas sustarimas dėl e, veiklos per ateinančius ketverius metus ir e, Euronius turi laikytis tam tikrų sąlygų, o man svarbu tai, kad komisija gali veikti bet kada. Uh, tai yra, kad mes turime žiūrėti, ar laikomasi daugia kalbystės principo, ar žurnalistai, e, kurie dirba, e, turi, dirba užtikrinami sąlygomis. Nežinome, kad buvo atleista neseniai žurnalistų ir reikia tikrai toliau e, ginti interesus ES. Noriu patvirtinti, kad vienas iš pirmųjų dalykų, jeigu būsiu patvirtinta, bus susitikti su šio transliuotojo vadovais ir pakalbėti apie e, padėtį. Manau, kad mes turime dirbti kartu su jumis ir siekti užtikrinti, kad bus teikiama ši e, visiems svarbi paslauga. Dėkoju, žinau, kad nelengva per minutę atsakyti visus tuos klausimus, bet e, privalau būti griežta, atsiprašau. Julija Reda, paskirtoji komisarė. Suprantu, jūs elgitės atsargiai, kadencija įsibėgėjusi ir niekas nesitikė, kad padarysite tai, ko kol kas nepadarė komisija. Bet mes norime suprasti, kokios yra jūsų vertybės, kaip vertinate tuos sudėtingus klausimus, kai kyla konfliktų dėl pagrindinių teisų. Pane Kalas kalbėjo apie tai, kad neturi būti kažkokių kodavimo apiejimo galimybių. Ne. Po to ponė Trubel klausė, kaipgi dėl 13-ojo autorinių teisų apsaugos pasiūlymo straipsnio, jūs pateikėte savo atsakymus, tai visi sutarė, kad autoriui turi būti mokamas atlyginimas, tačiau ar dabartinė situacija yra pateisinama? Parlamentas sako, kad elektroninės prekybos direktyva yra itin svarbi, bet ji bus naudinga tik tokiu atveju, jeigu bus tinkamai gyvendinama, tai ar pasirūpinsite tuo įgyvendinimu ir ar garantuosite, kad e, ši direktyva bus vienodai taikoma visose valstybėse narėse. Dėkoju. Pane Gabriel. Merci beaucoup, Madame Reda. Dėkuoju, pane Reda, už klausimą. Aš puikiai suprantu, kad yra tam tikrų aspektų ir jų bus ateityje, dėl kurių mūsų e, pozicijos e, e, remiasi principu iš viršaus apačion. Ne, yra, ko gero, atvirkščiai. Aš dirbsiu dar dviejus metus, aš susidariau savo nuomonę, bendraudama su jumis ir su ekspertais. Ir aš šiandien viską darysiu dialogo būdu ir įrodysiu, kad uh, yra įmanoma įti tą kryptimį dėl elektroninės priekybos direktyvos. Aš e, suprantu, jog ši direktyva yra labai svarbi skaitmeniniai vidaus rinkai ir tai yra teisinė sistema dabar egzistuojanti tos rinkos plotmėje. Ar mes peržiūrėsime ar neperžiūrėsime šitos direktyvos, tai dėl to atsakymas jau yra duotas. Buvo 12, 13, 15 metais peržiūros ir pasirodė, jog ta direktyva dar tinka. Turint omenyje dabarties pokyčius ir taryba pritarė šitai direktyvai. Dabar mes matome, kad iškyla naujų realijų ir turime užtikrinti, kad e, būtų atlepiama joms. Dabar platformų atsakomybė ir neteisėto turinio išėmimas. Tai yra šiandien mums svarbiausi dalykai, svarbiausios temos. Europos lygmenių mes turime užtikrinti šitų klausimų sprendimą. Komet valstybės narės gali tai padaryti, jos turi tai padaryti. Aš manau taip pat, kad direktyva labai aiškiai reglamentuoja, kokia turi būti užtikrinama bendra stebėsena, bet valstybės narės taip pat turi čia atlikti savo vaidmenį. Aš veiksiu savo kompetencijos e, ribose. Ir kuomet matysiu, kad taisyklių nesilaikoma, tuomet e, imsiuos veiksmų, tų, kurios man e, numato komisija. Papildomas klausimas, panereda. Aš norėjau pasinaudoti šio galimybę ir paklausti dar vieno dalyko. Aš atstovauju daugiau nei vienam komitetui šiandieną. Kibernetinis saugumas jūs atsakymuose raštu paminėjote IOT saugumo žymę, tačiau norėčiau sužinoti, ar jūs ketinate didinti saugumą ne vien tik tai per žymės. Ar jūs skirsite dėmesį e, tiems paslaugos teikėjams, e, kurie nesilaiko savo prievolių? Dank. Labai ačiū. Pone Gabriel. Dėkuoju, ponė Reda, už šį sunkų klausimą. Taip, Europos strategija dėl e, saugumo vyks rugsėjo mėnesį. Ir e, aš paskui galėsiu pakomentuoti sertifikavimo, ženklinimo aspektus ir kitus aspektus. E, E, šios organizacijos kompetencijos aspektą. Kalbant apie prie interneto internetu valdomą automobilį, kuomet e, tas automobilis kerta sienas, kuomet yra perkeliami duomenys, kaip visa tai uh, bus reglamentuojama. Turime toliau diskutuoti apie tai ir peržiūros kontekste mes e, siūlysime sertifikavimą ir ženklinimą e, en, en, ENISA įgaliojimai taip pat bus nagrinėjami šiame kontekste. Turime numatyti taip pat tam tikrus krizės atvejus, krizės scenarius ir atitinkamus veiksmus visos suinteresuotos pusės turi e, spręsti šitos e, klausimus kartu, kad neatsitiktų taip, kad e, į kažkieno padėtį nebus atsižvelgiama. Dėkuoju, panas Sulo. Dėkuoju, ponė komisijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes kalbame apie strategiją ir šiame kontekste kalbėjome apie geoblokavimą. Nuostatos taikomos šiai srytai taip pat gali būti taikomas audiovizualiniai e, sryčiai. Pavyzdžiui, fi filmo, kinematografinio kūrinio e, autoriaus teisių e, turėtojai. Europos komisija nėra aiškiai pateikusi savo pozicijos dėl šių aspektų susijusių su geoblokavimu audiovizualiniu, e, audiovizualinio turinio. Kai kurie teisių turėtojai mano, kad tai būtina. Tačiau ar Europos komisija patikslint savo poziciją dėl geoblokavimo? Dėkuoju, panui Ciūlo. Aš tą klausimą suskirtysiu į du aspektus. Viena vertus, jūs kalbate apie pasyvų pardavimą ir, ir geoblokavimą. Koks yra reglamento tikslas? Reglamentas siekia apsaugoti e, prekybą ir vartotojus. Ir Vienas iš e, čia aktualių aspektų yra pasyvus pardavimas. Komisija mano, kad tais atvejais, kuomet iškyla teisės nuostatų vengimo rizika, tuomet sandoris turi būti anuliuojamas. Tačiau, e, kuomet jūs kalbate apie audiovizualinį sektorių, tai yra jau kitas rytis ir turime skirti tuos dalykus. E, šioje srityje atliekamas tyrimas kiekvieno atskiro atveju. Konkurencingumo generalinis direktoratas čia atlieka savo darbą ir čia taikomas ne bendro pabudžio priemonės išnagrinėjus individualiai kiekvieną atvejį, e, yra įmamasi atinkamų priemonių. Tačiau e, turime skirti audiovizualinės paslaugas ir e, pasyvų pardavimą. Nes e, kai kuriais atvejais turinys gali būti apribojamas tam tikromis e, teritorijomis. Bet e, kartu su kitais komisijos nariais, būtent su ponia Vestager, mes spręsime tos klausimus. Dėkuoju. Kitas klausimas. Aš e, dabar tru, e, pateiksiu klausimą e, formuluodamas truputį kitaip. Mes e, Laukiame komisijos pasiūlymo dėl, ar, ar komisija pateiks pasiūlymą dėl teritorinio ribojimo audiovizualinių paslaugų. Aš atsakysiu kaip galima tiesiau, kiek aš žinau ir kiek galiu spręsti iš pokalbių su ekspertais ir uh, ir šių klausimų specialistais artimoje ateityje tokio pasiūlymo nenumatome pateikti. Labai ačiū. Kitas klausimas. Panas Januš Korvinmikė. Dėkoju. Nežinau, ar jūs suprantate, kokia atsilikusi yra ES lyginant su Kinija ar JAV mes velkamės iš paskos, kodėl taip yra. JAV niekas nesirūpino vienodą prieigą, žmonės tiesiog pirko informacinės sistemas iš privačių įmonių ir todėl sujungiamumas yra kur kas geresnis negu Europoje. Dabar aš su baime klausausi, kad jūs sakote, jog autoriai turi, būt, turi gauti tinkamą atlyginimą. Kas nusatys, kas tas tinkamas atlyginimas? Toks pirmas klausimas. Antrasis klausimas. Jūs e, kalbate apie kovą su neapykanta kurstančia kalba. Kas tai apibrieš? Kas yra neapykanta kurstanti kalba? Ar sakant, kad e, žydai bando kontroliuoti bankų sektorių, reiškia, kad tai yra neapykanta kurstanti kalba? Ar sakyti, jog Rusija bando įsiveršti į Europą irgi yra neapykanta kurstanti kalba? Kas tai nuspręs? Danke. Frau Gabriel, bitte. Dėkuoju. Haben... Pane Gabriel. Dėkuoju ponui Korvin Mikė už pateiktą klausimą. Aš manau, kad demokratinėje visuomenėje, kuri remiamas, remiasi tam tikromis vertybėmis, negali būti neapykantos pareiškimų. Mes išplėtėme e, tokių pareiškimų apibriešti, kad jie apimtų etninę kilmę e, ir kitus aspektus. Juk tokios neapykantas, tokie neapykantos e, skatinimai e, greuna mūsų demokratinės visuomenės pagrindus. Mes turime išsaugoti žodžio laisvę, teisę informaciją. Tačiau neapykantą skatinantis pasisakymai turi būti visų mūsų pastangomis šalinami, ginant mūsų principus ir vertybės, demokratinės vertybės. Ir aš turbūt galėčiau pasakyti tik tiek. Čia kalba sukasi apie pagarbą kitam asmeniui. Ir čia negali būti jokios neapykantos pareiškimų. Ar mes susimastome, kokią tai turi įtaką vaikams? Juk jeigu yra susikaupusios tam tikros energijos, ją galima panaudoti kitose srityse. Tai yra labai rimta tema ir čia jokių juokų negali būti. Dėkuoju, ar ponas Korvin Mikė norėtų pateikti kitą klausimą? Deja, man jokio konkretaus atsakymo pateikti nebuvo. Ponė, aš esu kur kas vyresnės už jūs. Aš kalėjau komunistiniu laikotarpiu, daugiau nei metus praleidau kalėjime, nes patikiu informacijos e, tokios, e, kuriu reiškia, kad man buvo paskirta 5000 eurų bauda vien dėl to, kad aš e, pateikiau informacija, kuri yra žinoma, tai, kad vyrų ir moterų intelektas nėra vienodas. Tai yra iš knygų paimta informacija. Tai mano klausimas yra toks, kas pres, kuri informacija teisinga, kuri ne. Ar mes sakysime, kad klaidinga informacija yra ta, kuri gali išeisti. Tai gal tada reikia tiesiog leisti visiems sakyti, ką jie nori ir tegu jie prisėima atsakomybę už tai. Frau Gabriel, bitte, Sie haben das Wort. Žodis, ponė Gabriel. Aš didžiuojasi galėdama ginti moterų ir vyrų lygybę. Kaip aš sakiau, šiandien šiandien čia kalba sukasi ne apie tai, kas bus atsakingas už e, tų pareiškimų įvertinimą. Čia kalba sukasi apie auto reguliavimąsi. Tai visų mūsų bendra atsakomybė. Taip, mes turime ginti tam tikras vertybės ir aš iki galo ginsiu tas vertybės. Vielen herzlichen Dank. Labai ačiū. Andrė Švab. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu iš pat pradžių pasakyti, paskirtoji komisarė, kad neužduosiu jokių klausimų, kurie susilauktų aplodismentų. Aš kukliai juos uždavinėsiu. Manau, kad jūs puikiai dirbote iki šiol ir per tuos metus, kiek jūs pažinome, Žinome, kad dirbate puikiai ir aš manau, kad per tuos dviejus metus jūs tikrai daug galėtumėte nuveikti. Vidurinio laikotarpio komisijos peržiūra. Ji sukelia daug klausimų, kurie pateks į jūsų sritį. O jūsų pirmtakas taip pat turėjo maždaug šešis projektus, kuriuos pradėjo. Jie bus perleisti jums. Tai ką darytumėte jūs kaip komisarė dėl platformos verslo arba platformų ir vartotojų sąveikos, kaip būtų galima užtikrinti sąžiningą priekybą ir garantuoti, kad nebūtų nesažiningos konkurencijos. O dėl vidurinio laiko tarp peržiūros, kągi darysite su platformomis? Prašau. Dėkuoju, panu Švab. Taip, e, patirtis EPP yra mano tapatybės e, dalė, tačiau tas bendradarbiavimo darbas e, su kitomis frakcijomis taip pat. Ir būtent visų tuo mes ir remiamės. Mes turime žiūrėti, kaip geriau apginti piliečių interesus įvairių politikų plotmėje. Aš šiandien jau esu komentavus tuos aspektus, bet komisija numato pateikti pasiūlymų dėl nesažiningos veiklos platformų ir mes siekiame tuo apsaugoti vartotojų interesus. Komet pasirenkame pavyzdžiui viešbutį, tai visuomet norime žinoti, ar tas viešbutis, tai, ką jisai siūlo, atitinka mūsų e, kriterijus. Ir e, taip pat čia svarbu užtikrinti skaidrumą vartotojų, įmonių e, lygmenių, nes nuo to priklauso piliečių pasitikėjimas. Jeigu bus žinomos sąlygos, tai skatins ir kūrybingumą ir inovacijas. Ir todėl aš ginsiu tokį principą. Jūsų paskutinioji klausimo dalis dėl tyrimo ir dėl informatinių paslaugų. Tai e, šituo klausimu turiu pasakyti, jog platformas kaip e, inovuojantis subjektai turi, turi būti skatinamas, tačiau tuomet, kai atsiranda problemų, veiklos perimetras turi būti ribojamas joms, galvojant apie vartotojus. Ponas Švab, kitas klausimas. Dar vienas klausimas susijęs su platformų saugojimo vaidmeniu. Ar vyksta dabar diskusijos apie algoritmo aspektus, ar bus stebima, kaip visa tai veikia, tai yra įdomu. Uh, Kitas klausimas jums. Ką jūs manote apie algoritmų kontrolę? Dėkuoju. Šį klausimą aš e, nagrinėčiau ne per kontrolės prizmę, ber, bet per bandymą išsiaiškinti geriau, kaip veikia algoritmai. Ir ačiū už šį klausimą. Dabar yra eksperimentinis projektas, kuris truks 16 mėnesių ir tai irgi vyksta parlamento, Europos parlamento dėka. Tuo projektu bandoma, įgyvendinant bandoma išsiaiškinti geriau, kaip veikia algoritmai. Algoritmai e, neturi būti kažkokie paslėpti nematomi dalykai, nes jie gali turėti neigiamų e, pusių ir tai būtent ir rodo mūsų sieki užtikrinti didesnį skaidrumą ir užtikrinti, kad ta pridėtoji vertė, kuri atsiranda dėl kūrybinės Europos skatinimo, e, iš tikrųjų duotų mums naudos. Dėkuoju dabar Birgit Zipper, kita klausėja. Dėkoju. Pone Gabriel, sėkminga skaitminė bendroji rinka taip pat turi užtikrinti pagrindės e, asmenų teisės, tų, kuriems ji turi tarnauti. Tai yra privatumo apsauga, konfidencialumas, e, komunikacijų ryšių Kaip užtikrinsite, taip pat žodžio laisvę, ir kaip jūs užtikrinsite, kad jūsų iniciatyvos įtvirtins tas teisės? Iš tikrųjų labai svarbu apsaugoti tas teisės nuo verslo spaudimo, siūlant naujas iniciatyvas skaitmenės e, rinkos rytyje. Ir konkrečiai, ką jūs konkrečiai pasiūlysite, kokius įsipareigojimus e, prisimsite, kad e-privatumo reglamentas numatys tikrai aukštą privatumo lygį kad bus apsaugoti asmens duomenys ES pirmiausia nuo lobistų, kurie kenkia, bando pakenkti e, tam tikroms, e, tam tikrai veiklai ir piliečių privatumui. Dėkoju, ponė Gabriel. Prašom atsakyti. Dėkoju, ponė Sipil, Jums už klausimą. Aš pradžioje jau sakiau, kad man labai svarbus yra vientisumo klausimas. 18 metų 25 gužės e, turi įsigalioti nauji reikalavimai ir turėsime labai aiškius kriterijus. Ir taip pat, siekdami nuoseklumo, mes pateikėm pasiūlymą dėl e, elektroninio privatumo reglamento, tai užtikrins ryšių privatumą. Ir man labai svarbu, svarbus dalykas yra sutikimas. Jūs tikriausiai E, e, pastebėjote, kad privatumo, e-privatumo reglamentas ir GDPR yra susijęs su e, sutikimu leidimo dalykais. Ir kai kurie dalykai yra susijęs su elektroniniu privatumu, kai kurie yra klausimai jau užtikrinti seniau. Ir mes taip pat turime numatyti, kas vykdys priežiūrą. Jeigu mes neužtikrinsime nuoseklumo tarp mūsų priemonių, kas atsitiks? E, GDPR e, srityje nacionalinės duomenų apsaugos institucijos stebės, kaip bus įgyvendinamas šis teisės aktas. Bus žiūrima, ar užtikrinamos teisės. Jeigu elektroninio privatumo reglamentas nebus patvirtintas, tai e, kitos institucijos turės tuo užsimti ir mes neturėsime e, priežios gero mechanizmo, kuris veikia pagal GDPR. Ir mes turime e, galvoti apie tai ir aš įsipareigojau dirbti su parlamentu tam, kad mes galėtume pasižiūrėti, kas šiandieną dar yra nepadaryta. Ir matome, kad yra skirtingos pozicijos dvi šiandieną ir reikia siekti vargu ar įsigalios tie du pasiūlymai vienu metu. Ir mes turime pirmiausiai e, už, e, užtikrinti piliečių saugumą. Prašom, ponė Isabel, dar vienas e, klausimas. Jūs e, kalbėjote apie elektroninį privatumą, bet aš tikiuosi, kad supratau jūs teis, teisingai sakėte, kad jūs sieksite apginti privatumą visuose e, skaitinės bendrosios rinkos e, srityse, privatumą. Ir aš norėčiau dabar paklausti e, klausimą, kuris susijęs su teisės reikalų komiteto darbu. Jūs kalbėjote apie kilmės šalies principą. CAPSAT reglamente ir kaip jūs įsivaizduojate E, galima bus dirbti toliau ir kaip įsivaizduojate, kaip e, reglamentas bus susijęs su Sky konkurencijos atveju ir ar geoblokavimas, e, galvant apie tą Sky atvejį, bus nebeįmanomas. Tikrai labai sudėtingas klausimas. Pirmiausia, dėl kapsat. Mes laikomės kilmės šalies principo, bet taip pat norėčiau patikslinti, kad mes siūlome supaprastinti teisų įsigymą, kai kalbama apie labai konkrečias paslaugas. Tai yra e, televizija internetu ir replay, taip vadinama, funkcija pakartotino žiūrėjimo. Mes norime žengti į priekį norime kad būtų užtikrinta judėjimas per sienų, bet taip pat aš suprantu, kad buvo išreikštas susirūpinimas tam tikras e, pranešėjai e, nesusitarė praeitą savaitę, bet reikia dirbti šioje srityje toliau. Ir taip pat reikia labai gerai pasižiūrėti, kur yra sienos, jau kalbame apie geoblokavimą kilmės šalies principas tai ne e, laisvių suvaržymas dėl turinio ribojimo. Mes nepamirškime, kad kai kalbam apie e, geoblokavimą, kalbam apie konkrečius atvejus, kuriuos norime reglamentuoti. Reikia laikytis, reikia užtikrinti, kad būtų išlaikyti pagrindiniai principai, bet dirbsime toliau. Dėkoju, toliau pateiks klausimą Angel Džambatskis. Dėkoju, gerbiama pirmininkė. Pone Gabriel, pirmiausiai norėčiau e, pasidžiaugti tuo, kad jūs e, esate kandidatė į komisijos narius. Jūs e, kalbėjote apie kultūrinę įvairovę savo įžanginėje kalboje. Aš kultūros komiteto koordinatorius esu ir taip pat koordinatorius jūri komitete. Ir norėčiau Jums pateikti klausimą, ar mums reikia skaitmeninės sveikatos apsaugos e, kitas viešas sistemas ES ir kaip komisija ketintų paspartinti šį procesą. Prašom. Prašom atsakyti. Norėčiau padėkoti ponui Džambatskijui už šį klausimą. Tie aspektai yra labai svarbus bendroje skaitmenėje rinkoje. Ši rinka turėtų duoti naudos piliečiams ir tai yra susijęs su mūsų prioritetais e, rūdienį pradėsime spręsti uh, tam tikrus klausimus dėl sveikatos apsaugos. Tai labai aktuolus klausimas visiems piliečiams. Jeigu kalbėsime apie uh, laisvę perkelti duomenis, tai turėtume būti pakankamai drąsus ir eiti tolyn. Reikia užtikrinti uh, elektroninę prieigą prie sveikatos apsaugos paslaugų, pavyzdžiui, galvoti apie elektroninius receptus. Aišku, viskas priklauso nuo šalies, ligonės, klinikos, reikia siekti išvengti e, gaišaties, pavyzdžiui, žmogus neturėtų važiuoti, vykti į e, ligoninės gydymo įstaigas keletą kartų. E, Estija, kuri perims pirmininkavimą, e, numato tam tikrus veiksmus tarp savo prioritetų. Toliau elektroninė sveikatos apsauga Bulgarijoje. Tai atitinka Europos Sąjungos tikslus. Viešas administravimas labai svarbus. Reikia konkrečių žingsnių tam, kad galėtume pasiekti savo tikslus, kad galėtume žengti į priekį. Tai yra vienas dokumentas siunčiamas vieną kartą, paskui jisai administracijoje juda viduje, nebereikia pakartotinai siūsti kažkam kitam, e, kažkokiam kitam valdininkui to paties institucijos to paties dokumento ir tada nebus švaistomas laikas. Tai yra 12 straipsnis ir jisai leis e, užtikrinti, kad piliečiai susidurs su mažesniais biurokratiniais suvaržymais bus galima staupyti laiko. E, tikslumas bus užtikrintas ir aš manau, kad turėsime galimybę padėti piliečiams konkrečiau. Tolesnis klausimas. Dėkoju. Dėkoju už jūsų išsamų atsakymą dar vienas klausimas. Ką darys komisija, kad sumažintų administracinę naštą piliečiams ir įmonėms, kurios veikia ar, e, tarp valstybinių mastų pasienio regionuose? Ačiū Jums už klausimą. E, dabar turiu galimybę e, pasitelkti ankstesnius atsakymus, klausimus dėl paslaugų teikiamų per sieną. Mes kalbame apie Europą, kokios norėtume, kuri būtų geriau sujungta, kuri e, užtikrintų veiksmingumą, e, saveikumą, ryšį, artimės tarp piliečių, institucijų ir panašiai. Ir mes turime galvoti apie keletą aspektų. Pirmiausiai, kaip realiai gyvendinti šį principą. Dokumentas siunčiamas vieną kartą ir tai supaprastintų procedūras piliečiams, įmonėms, taip pat administracijai E, reikėtų dirbti kitaip. Prieš porą dienų e, buvo atdaitas portalas, kuris e, leis piliečiams ir įmonėms susipažinti su registrais. O kitas etapas bus galimybė perduodi duomenys iš vienos šalies į kitą, e, neužkraunant penelik dėlės naštos įmonėms, pavyzdžiui, ir asmenims. Ir tai bus saugu, jeigu kalbėsime apie administravimą, sveikatos apsaugą, demokratinės institucijas, vertybės Europoje, visus tuos dalykus reikia saugoti. Angelika Amlina. Dėkoju. Uh, Pone Mlinar. Norėčiau kreiptis į paskirtą komisijos narį ir paklausti apie pasiūlymus naujus. Kai kurie pasiūlymai dubliuojasi. Ir e, su tais klausimais susiję įvairūs komitetai ir dažnai rezultatas yra prieštaringas. Ką jūs ketinat daryti dėl to, kad neatsirastų prieštaringų, tarpusavę prieštaraujančių vieni kitiems teisės aktų dėl skaitmeninių platformų. Ačiū, ponia Gabriel. Aš e, nekomentuosiu e, parlamento vidaus darbo aspektų. Tačiau dabar, kaip komisijos atstovai, pabandyčiau pažvelgti į tai, kaip geresnis koordinavimas galėtų užtikrinti geresnius rezultatus. E, būtent e, to mes siekiame su e, pirmininku Junkeriu ir visa komisija įgyvendindami projektus. Nes komisijos nariai, turintys po kelius portfelius, susitelkia ties tų klausimų sprendimais ir mes turime užtikrinti struktūrinį dialogą. Tai labai man rūpimi klausimai, tai yra interneto formas, kova su terorizmu, e, taip pat e, kova su padirbiniais, padirbinėjimu, nepilnamečių apsauga internete, visi tie formai, taiko skirtingas e, procedūras ir pranešimai, notifik, notifikavimai yra čia labai svarbus aspektas, kad jie būtų užtikrinami kaip galima greičiau ir taip pat labai svarbu čia būtų iškristalizuoti tam tikras gairias. Mes turime skatinti inovacijas ir įvairovę, bet galbūt mes turime užtikrinti tų dialogų bendrą struktūrą, kadangi mes siekiame tų pačių tikslų tai ir nepilnamečių apsaugos, siekiame tinkamai veiksmingai kovoti su terorizmu, su nelegaliu turiniu ir e, įgyvendinant tam tikras savanoriškas priemonės per autoreguliavimą mes galime daryti didelę pažangą ir nebūtinai visais atvejais teisėkuros priemonės yra būtinos. Pone Mlinar, papildomas klausimas. Jūs e, labai dažnai kalbėjote apie dialogą ir noriu jūsų paklausti Ką Jūs galvojate apie konsultacijas su suinteresuotais subjektais, galvojant apie tai, kad reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp jų nuomonių ir taip pat kaip tas nuomonės atspindėti pasiūlymuose? Dank, Frau Gabriel. Dėkuoju, prašom, ponia Gabrielė, sakyti. Dėkuoju. Tai susijęs su tuo, ką aš komentavau anksčiau. Aš ir toliau remsiuos savo kaip parlamento narės patirtimi ir susitikdama su visomis interesuotomis pusėmis tenksiuos užtikrinti vienodas sąlygas ir visišką skaidrumą. Čia nebus nei mažų, nei didelių, nei reikšmingų, nei mažiau reikšmingų partnerių. Visi bus lygus ir vienodi ir čia turiu, turėsiu parodyti, jog sugebo ginti bendrą interesą. Po to, kai bus susipažinus su visų suinteresuotų pusių e, pozicijomis. Tad skaidrumas taip pat e, nebus jokių skirstimų į kategorijas tų suinteresuotų pusių bei objektivumo ir neutralumo užtikrinimas e, ir, aišku, remimasis savo, savo kompetenciją. Labai ačiū. Axel Foster. Labai ačiū. Pone paskirtoji komisarė. Ką daro komisija, kad sustiprintų kūrybinės pramonės poziciją Europos Sąjungoje? Ypač kai kalbame apie dabartinį pusiausviros trūkumą paskirstimo grandinėje. Antras klausimas. Kaip komisija ketina kovoti su klaidingomis žiniomis ir kaip užtikrinti tinkamas investicijas į kokybišką žurnalistiką. Dėkuoju. Vielen herzlichen Dank, Frau Kommissarsanwärterin. Dėkuoju. Pane Gabriel. Dėkuoju. Ponai Vos, už klausimą. Aš e, visų pirma atsakysiu į klausimą dėl kokybiškos uh, žurnalistikos ir būtinybės kovoti su netikromis žiniomis. Tai yra man labai rūpimi dalykai. Man labai svarbu, kad e, būtų užtikrinama kokybiška žurnalistika, kad žurnalistai būtų nepriklausomi, kad demokratinės diskusijos vyktų optimaliomis sąlygomis ir kad piliečiai būtų tinkamai informuoti ir tuomet susidarytų savo nuomonę. Tai e, labai E, svarbus aspektai ir Europos parlamentas įgyvendina projektą, e, eksperimentinį projektą šios srities, kuris labai svarbus. Mes turime šviesti žiniasklaidos priemonės ir čia nėra nei nepilnamečių, nei suaugusių. Mes turime užtikrinti kokybišką informaciją, gindami demokratinės vertybės, kuriamis remiamis. Ir noriu būtinai pabrėžti šį aspektą. Tai susiję ir su netikrų žinių tematika. Šis reiškinys kaip toks nėra naujas, jis egzistavo ir anksčiau. Tačiau pasikeitė šitų žinių pasklidimo greitis. Ir tų žinių poveikis tuo būdu mūsų demokratiniai diskusijai ir mūsų vertybėms. Tad e, viena vertus dabar labai svarbu užtikrinti koordinavimą ir nuseklumą tarp įvairių teisės aktų. Tai yra ir e, elektroninės prekybos e, direktyva ir direktyva dėl pedopornografinio turinio, taip pat direktyva dėl kovos su terorizmu ir taip pat visi mano anksčiau minėti forumai bei Elksenos kodeksai, mes turime užtikrinti didesnį nuoseklumą, kad galėtume įtvirtinti tam tikrą e, praktiką. Ir neatsitiktinai aš komentuoju šį aspektą, nes būtent eidami šituo keliu mes galėsime užtikrinti kokybiškesnę diskusiją dėl teisų pripažinimo. Labai ačiū, panefos. Nėra papildomo klausimo, puiku. Nikola Dantį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sveikinu paskirtąją komisijos narę. Aš manau, kad e, labai geras dalykas yra tai, kad komisijos nariai ateina pasikeisti nuomonėmis į parlamentą. Tad turėtumėte to nepamiršti. Ne nepaisant to, jog mes aptarėme labai daug įvairių temų šiandien ir jūs jau labai daug tų temų komentavote, aš norėčiau paliesti skaitmenizavimo, skaitmeninimo iššūkius ir darbo rinką. Jūs e, pasakėte daug e, labai teisingų dalykų, atsakydama į klausimus šio klausimo metu. Mano klausimas būtų toks, ko, ko, kokių konkrečių veiksmų numatote imtis, nagrinėdami skaitmeninimo poveikį darbo rinkai. Ir turint omenyje dabartinius sunkius laikus, kokių papildomų lydimųjų priemonių numatote imtis. Pane Gabriel, žodis Jums atsakymui. Dėkuoju, panui Dantį, kad suteikėte man progą pakomentuoti man labai rūpimus aspektus. Tai yra tos socialinių pokyčių vyksmą ir lydimasias priemonės. Pasakysiu labai aiškiai, jog dirbsiu su komisijos nare Taisen šito klausimu. Pirmas dalykas - socialinis ramstis. E, šį mėnesį jau yra pateiktas pasiūlymas, mes turime į tai žiūrėti kaip į šansą. Antras dalykas. Labai svarbu, kad e, šiandien e, skaitmeninis raštingumas nebūtų bazinis Tas raštingumas turi leisti taip pat atskirti robotų darbą ir žmogaus darbą. Jokia mašina niekuomet negalės turėti tokių socialinių santykių, kokius turi žmogus. Nacionalinių kompetencijų koalicija yra vienas iš tų lygmenų, per, per kurį turime uh, veikti, turime identifikuoti gerąją praktiką kiekvienoje valstybėje narėje ir ta praktika turi būti perkeliama kitose valstybėse. Kitas e, dalykas yra e, skaitmeninių galimybių pateikimas studentams. Čia kyla labai jautrus ir svarbus e, klausimai bei aspektai. Tai yra jaunimas, pavyzdžiui, gyvenantis kaimo vietovėse. Ir čia, šioje srityje galime naudotis taip pat e, moterų sukauptų potencialu. Spalio mėnesį bus e, pristatoma ataskaita dėl moterų potencialo ir vaidmens skaitmeninėje ekonomikoje. Atsiprašau, papildomus klausimas. E, kalbant apie e, informatinį saugumą, Jūs kalbėjote apie, apie įvairias priemonės ir tai turi būti prioritetas. Pastaraisiais metais mes matėme, kokių yra iššūkių šioje srityje ir koks yra šios srities poveikis mūsų gyvenimui. Ir, ir e, konstatuojame, kad dabar taikomos priemonės yra nepakankamos. Ką Jūs numatote daryti toliau šioje srityje? Dėkuoju. Pane Gabriel, žodis Jums. Aš e, nepamiršiu Nisos direktyvos. NIS direktyvos tai yra vienas iš svarbiausių mums dalykų šioje srityje. Peržiūrėdami strategiją mes e, akcentuosime Enisos įgaliojimus kaip peržiūrėsime koordinavimo centrą bei valdybą. Ir e, turiu pasakyti taip pat, kad e, nenormalu, kad e, nacionaliniai centrai, kurie yra atsakingi už incidentus šios ryties, nedirba ištisą parą. Jie turėtų dirbti ištisą parą. Ir tuomet mes e, krizės atveju galėsime veikti veiksmingiau ir mes turime turėti veiksmų planą krizės atveju, kad e, visi proceso dalyviai žinotų, ką jie turi daryti tokiais atvejais. Labai ačiū. Roberto Metzola. Aš norėčiau praleisti savo antrąjį klausimą, viliuosi, kad e, ilgiau bus sutikta laiko atsakymui. Man ir mano kolegoms Libė komitete yra labai aktualus elektroninio privatumo pasiūlymas. Gal galėtumėte detaliau pakomentuoti tai, ką jau sakėte. Būtina priimti tokią priemonę, ypač po to, kai taip ilgai buvo tvirtinamas bendras duomenų apsaugos reglamentas. Kaip jūs per šią priemonę padėtumėte užtikrinti duomenų apsaugą? Juk mes dirbame laisvo duomenų judėjimo kontekste. Dėkoju. Herzlichen Dank, Frau Gabriel, für die Antwort. Dėkoju, žodis ponė Gabriel, atsakymai. Ačiū, poniai Metzola. Mano nuomonė vienas iš svarbiausių dalykų skaitmeninės uh, ekonomikos srityje yra tam tikrų principų laikymasis. Ir šitos aspektus aš nagrinėjau dirbdama Libė komitete. Mes labai vertiname savo laisvės ir teisės. Mes turime elgtis e, nuosekliai. Dėl bendro duomenų apsaugos reglamento taip, mes jį e, turime ir yra taip pat uh, kitų domenų apsaugos teisės aktai yra e-privatumas ir šiandien labai svarbu užtikrinti konfidencialumą ir saugumą asmenims. Mano nuomonė svarbiausias aspektas yra pritarimas šio e, reglamento nuostatoms. Kiek, e, kiekvieną kartą vartotojas turi sutikti, duoti savo sutikimą. Tai reiškia, kad mums, aišku, iškyla e, iššūkių, bet nacionalinės institucijos, kurios atsakingos už šią sritį, už bendrąjį domenų apsaugos reglamentą, už jo įgyvendinimą, turi dirbti kartu su kitomis struktūromis, kurios dirba e, šioje srityje. Aš žinau, kad e, yra dar ir kitų aspektų, kuriuos turėtume aptarti. Kukis, slapukai e, ir kiti aspektai. Tad e, čia svarbiausia dalykai yra pasirinkimas ir konfidencialumo užtikrinimas. Ir aš ir toliau ginsiu šitas priemonės. Labai ačiū, ponia Gabriel. Klausimų atsakymų dalis baigta. Norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams už klausimus. Taip pat nuoširdžiai dėkoju Jums, ponė Gabriel, už atsakymus. Pone Gabriel, dabar norėčiau paprašyti trumpai penkioms minutėms pasakyti apibendrinant diskusiją. Prašom. Dėkoju, gerbiama pirmininkė, kolegos. laikas išties nelaukia. Ir e, viskas per tokias diskusijas e, praeina labai greitai, bet e, visi pastebėjimai, visi klausimai susiję su tokiu svarbiu dalyku, kaip pasinaudoti skaitmenės bendrosios rinkos potencialu, kad mūsų pramonė, ekonomika, vartotojai taptų lyderiai visoje toje rinkoje. Šiandieną vaidintų svarbiausią vaidmenį. Šiandieną aš e, kalbėjau apie keturis prioritetus. Pirmiausiai, norėsiu savo darbe įgyventinti tuos prioritetus, kuriuos apibrėžė ponas Junkeris. Antras dalykas - piliečių teisių ir laisvių apsauga. Trečiasis mano prioritetas - siekti kompromiso ir siklausyti į pašnekovus, kad mes uh, aiškiau dar apibrėžtume savo bendrus interesus. Mano patirtis darbo metodai yra dialogas pagrystas mano darbas dialogu. Aš noriu išklausyti visų jūsų. Gerbiami kolegos, šiandieną labai ateidžiai klausiau, ką jūs visi sakėte. Pradžioje, kaip pastebėjote, aš e, pasakiau, kad esu pasirengusi ir toliau palaikyti šį dialogą. Aišku, aš prisiminsiu visuomet, kad buvau Europos parlamento narė. Dar daugiau aš sieksiu pademonstruoti, kad mano padėtis patirtis įgyta šioje idėjų laboratorijoje gali būti panaudota mūsų pramonės, ekonomikos labui, piliečių labui. Taip pat norėčiau priminti Jums, e, kokius svarbiausius dalykus minėjau pradžioje. Liko e, šios kadencijos tik dviejai metai. Teisės aktai, kurie patvirtinti, turi būti įgyvendinti per ateinančius dviejus metus e, Gaila, kad negalėjome pakalbėti plačiau apie iniciatyvą Wi-Fi for EU. Tai iniciatyva, kuri turi atnešti apčiopiamos naudos mūsų piliečiams. Gali, gaila, kad negalėjome pakalbėti plačiau apie moterų teisės, kibernetinį saugumą, apie aukštasias technologijas ar taip vadinamas superkompiuterių technologijas Jos e, turėtų leisti Europai apginti savo kaip lyderės pozicijas. Mes jau labai daug ko esame pasiekę, bet turime dar ir didžiulį potencialą. Šios dienos diskusijos pademonstravo, kad mes e, labai aiškiai suprantame, kokios, kokios yra mūsų silpnybės, e, kokios problemos ir mes turime E, siekti įveikti tuos visus sunkumus. Keturiolika iš penkiasdešimt keturių klausimų buvo susiję su e, vidaus skaitmeninė rinka. Šiandien visi klausimai buvo pateikti Ir kaip matome, labai daug kas pasikeitė nuo tų laikų dabar. Mes turime ir politinių priemonių daugiau, turime daugiau e, lėšų, bet ypač turime daug įvairių minčių ir idėjų, kurios e, leidžia mums geriau suprasti mūsų bendrus interesus. Ir būtent tai leidžia mums daryti pažangą kartu. Mes turime susitelkti, todėl kad Europa laukia E, mūsų veiksmų, e, kibernetinės saugumas, e, duomenų ekonomikos įgyvendinimas. Visi šitie klausimai šiandien buvo aptarti. Dar kartą dėkoju už tai, kad parodėte man, kaip mes turime daryti pažangą, eidami tuo keliu, kurį mums apibrėžė pirmininkas Junkeris ir kaip turime gyvendinti horizontalųjį e, požiūrį, visapimantį požiūrį. Aš padarysiu viską, kad koordinavimas ir dialogas leistų visuomet e, apimti daug sektorių ir daug e, aspektų ginant Europos piliečių interesus. Baigdama norėčiau kai ką asmeniško pasakyti. Norėčiau padėkoti visų generalinių direktoratų direktoriams. Taip pat visiems, kurie padėjo man, labai sunkiai dirbdami, padėjo man pasirengti šios dienos klausimui. Taip pat norėčiau kreiptis į Haskovo miesto kompiuterių mokyklas E, darbuotojus mokinius. Aš šią mokyklą remiu jau šešerius metus. Noriu skaitmeninės grafikos, skaitmeninių technologijų e, daugiau matyti mūsų gyvenime, mūsų visuomenėje. Ir tie vaikai, jų mokytojai labai rimtai dirba šioje srityje. Dėkuoju Jums ir aš ir toliau didžiuosiuosi tais vaikais. Ir Bulgarija, ir Europa jumis turėtų visais didžiuotis. Dėkuoju. Dar kartą labai Jums ačiū, gerbiama kandidatė į komisijos narius, už Jūsų atsakymus, už Jūsų pastebėjimus. Dėkuoju už Jūsų abu pasisakymus, tiek už įžanginę kalbą, tiek už e, pabaigos kalbą, kurioje apibendinote diskusiją. Dėkoju kultūros švietimo ir ITRE komitetų nariams, taip pat asocijuotų asocijuosių komitetų nariams Imko Jūri. Libe tai yra komitetai. E, labai lengva mums visiems buvo dirbti per šį susitikimą, šį klausimą, dėl to, kad puikiai bendradarbiavo abiejų komitetų sekretoriatai. Norėčiau padėkoti poniai Petrai Kamerevert už tai, kad ji kartu su manimi pirmininkavo, labai griežtai įsekėme laiką, klausimai buvo labai tikslus, glausti, kaip ir atsakymai. Aišku, viskas priklauso nuo abiejų komitetų koordinatorių. Dar kartą labai ačiū. Ja, vielen herzlichen Dank, auch von meiner Seite. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau pritarti visiems kito pirmininko žodžiams. Tikrai šiandieną darbas vyko labai sklandžiai, lengvai, visi laikėsi laiko limito. Už tai esu dėkinga Jums. Ačiū Jums, ponė Gabriel. Dėkoju už tai, kad pateikėte išsamius atsakymus, taip ilgai atsakinėjote. Taip pat noriu padėkoti įtrės sekretoriatui už sklandų organizacinį darbą ir Taip pat noriu padėkoti e, tiems žmonėms, kuriems leidžia mums e, dirbti, kurie palengvina mūsų darbą. E, Pone Kamerevert padėkojo vertėjams už darbą. Ir noriu pasakyti, kad tęsime darbus rytoj. Rytoj antrą valandą sutiks mūsų abiejų komitetų koordinatoriai ir noriu priminti asociuocijams komitetams, kad uh, įteiktų savo vertimo raštus iki 10 valandos rytojus ryto į tres sekretoriatui. Ir taip pat e, noriu kolegų paprašyti, koordinatorių, kad trumpai galėtume pakalbėti dabar. O galiausiai dar kartą dėkoju poniai Gabriel ir visiems linkiu malonios popietės ir vakaro. Ačiū.